Witam Państwa. Sveikinu visus. 15 minučių vėluojame, bet e, laukiam, mm, kad susirinktų daugiau e, parlamento narių. Na, kadangi pakeitėme e, šios dienos darbo tvarkę, tai pradėsim popietinę sesiją nuo 11 klausimo, ne nuo 10 direktyvos dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo. Nuomenės referentė, atstovaujantį mūsų komitetą, yra ponia Ribeiro. Ir atsakingasis komitetas tai yra Envi komitetas. Kalbama apie tai, kad reikia pasiekti tausų pesticidų naudojimą, e, sumažinti riziką ir e, sumažinti e, pesticidų keliamą grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi toks yra tikslas ir e, kad būtų kartu gyventinama direktyva dėl augalų apsaugos ir reikėtų parinkti necheminės pesticidų alternatyvas. Tema yra nepaprastai svarbi ir apie tai daug kalba žiniasklaida ir tema svarbi vartotojams. Yra skirtingos nuomonės šitoj srity ir rengiama nuomonė atsižvelgiant į komisijos pranešimą. Mes rengiame uh, nuomonę, komisijai pranešimą. Na ir iš karto kreipiuosi į ponę parlamento narę, kad ji tiesiog pristatytų šią nuomonę, pasisakytų apie šį sprendimą. E, Gerbimą ponę, labai prašau. Ačiū pirmininkė. Tai yra klausimas, kuris yra labai aktualus, be jokios abejonės, bet mes turėtumėme pragmatiškai vertinti šį klausimą ir nepasikliauti emocijomis, kalbėti apie mokslinius tyrimus ir surinktus duomenis apie tai. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad direktyva dėl tvaraus pesticidų vartojimo yra gan gerai gyvendinama valstybėse narėse, tačiau yra keli aspektai, kuriuos reiktų suderinti. Būtent harmonizavimo, rizikos veiksnių harmonizavimas ES, taip pat e, sertifikatų derinimas ir tai, kad reikalinga pateikti daugiau informacijos. Taip pat nacionaliniai veiksmų planai turi būti nuoseklus ir turi būti išdėstomi aiškus tikslai, kurie būtų įgyvendintini ir išmatuotini. Tai yra esminiai dalykai, kalbant apie įgyvendinimą. Ir yra labai daug išlygų, kurios neigiamai veikia, kalbant e, apie prognozojamumą, vartojimo prognozojamumą. Ir dėl to yra sudėtinga įmo, įmonėms investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Tai yra pasikartojančios problemos, jas reikia atsižvelgti direktyvoje ir reikalinga, aišku, įgyvendinti teisės aktus, nors, kaip sakiau, teisės aktuose yra ir išlygų. Ir e, tai reiškia, kad kai kurios valstybės narės pakeitė savo pirminius tikslus, nebando sumažinti naudojamos rizikos, bet mažina kiekius ir, aišku, reikia daugiau investuoti į alternatyvius sprendimus. Tačiau valstybėse narėse trūksta integruotos apsaugos. Tokiu būdu užtikrintumėme tvaresnį žemės ūkį ir tai mažiau kainuotų ūkininkams. Taip pat norėčiau pažymėti, kad pesticidai yra svarbi priemonė žemės ūkio sektoriuje ir taip pat kituose sektoriuose, ypač kalbant apie, apie tai, kad daug išvaistoma produkcijos dėl kenkėjų ir taip pat tokiu būdu ūkininkai galėtų saugiai, prieinamomis kainomis tiekti savo produktus. Tai yra pozityvus aspektai ir paskutinėje agentūros ataskaitoje, kur kalbama apie pesticidų atliekas maisto produktuose, 37,2 procento mėginių neviršijo teis, teisinės ribos, teisėtos ribos, taigi panašu, kad sistema yra gan saugi ir vartotojai gali uh, visiškai pasitikėti e, ūkininkais ES. Tačiau ir reikia pažymėti, kad vanduo ES tampa vis švaresnis, vis mažiau pesticidų liekanų jame randama, tačiau reikia daugiau investuoti į tai, kad e, tų likučių kuo mažiau prasiskvertų į gruntinius vandenis. Turime apsaugoti savo vandens išteklius kiek įmanoma ir reikalingos tam tikslui priemonės, kad medžiagos nepatektų į upes, uh, jūras vandenynus. Taip pat norime uždrausti tokių medžiagų naudojimą. Jeigu jis patenka per dirbožymį gruntinius vandenis, mums reikalingas toks žemės ūkis, kur nebūtų naudojami pesticidai ten, kur jų nereikia. Kalbant apie mažai, mažos rizikos medžiagas, čia moksliniai tyrimai turi būti veiksmingesni reikia sumažinti autorizuojamų medžiagų kiekį, kad pesticidai nebūtų taip plačiai naudojami, taip pat atsekamumas ir informacijos tiekimas yra labai svarbu visoje Europoje. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad manau, jog reiktų skatinti mokymus, e, sąmonimo kampanijas, kalbant apie pesticidų taikymą ir tai, kaip pesticidai veikia žmonių sveikatą. Taigi tai, kad pesticidų vartotojai, naudotojai žinotų, kaip atsargiai elgti su pesticidais ir kad būtų apsaugota žmonių sveikata. Ir reikalingos paskatos e, susijusios su informacijos sklaidos priemonėmis ir kampanijomis. Ir žemės ūkio patarėjai reikalingi, jie galėtų kiekvienu atveju parengti konkrečius tikslius atsakymus ir galiausiai būtų draudžiami pesticidai ten, kur jie nėra reikalingi. Taigi aš mielai atsakyčiau į kolegų klausimus. Dėkuoju. E, pirmiausia, suteiksim žodį šešėliniams pranešėjams. Dvi minutės kiekvienam iš jūsų. Ir paskui likusiems bus skiriama minutė. Pirmiausia, Ivar Padar, jums dvi minutės. Visų pirma, labai ačiū pranešėjui už gerai atliktą darbą. Apskritai aš esu patenkintas, bet norėčiau didesnio iškumo ir konkretumo. Pavyzdžiui, pirmame pasiūlyme yra na, tokia švelniai formuluoti apie tai, kad reikėtų numatyti suderintus rizikos indikatorius. Komisija praneša e, valstybėms narėms apie trūkumus, bet nepasako daug daugiau ir kom, jeigu komisija neveikia, tai e, valstybės narės naudoja nacionalinius rizikos rodiklius ir tai nesukuria bendro vaizdo. Ketvirtasis direktyvos priedas yra tiesiog tuščias. Taigi aš norėčiau griežtesnių formuluoti. Pavyzdžiui, skatina e, komisija taikyti vienodus rizikos rodiklius. Toliau ketvirtas punktas pasakyta, kad valstybės narės pakeitė savo pradinius tikslus ir vietoj to kalba apie nenaudojimą mažinimą, bet e, rizikos mažinimą. Būtent tai, ko reikalauja direktyva, tai yra daugiau dėmesio skirti rizikos mažinimui kurią sukelia pesticidų naudojimas o ne kiekio pesticidų mažinimą. Iš tikrųjų, mažinti riziką tai nebūtinai užtikrina kad bus pasiekti visi tikslai, todėl mums reikia vėlgi pakeisti formuluotės. Naudojom pesticidų kiekis, kiekio mažinimas neužtikrina rizikos mažinimo. Toliau ketvirtam punktė nėra aišku, koks yra pagrindas teiginiui, kad Europos vandenys tampa švaresni. Yra pasakyta, kad 99 procentai ėminių atitinka direktyvos standartus, tačiau nepamirškim, kad e, pavyzdžiai arba mėginiai buvo įmami iš perdirbto vandens, išvalyto vandens, taigi tai nėra labai teisinga. Toliau, aišku, labai teisinga reikia kalbėti apie skaitmenizuotą žemės ūkį, bet čia reikia finansinių išteklių, taigi reikėtų peržiūrėti žaupą finansavimą. Dėkui, ponė Makintaja. Ačiū Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Manau, kad jį puikiai padirbėjo ir pritariu, absoliučiai pritariu viskam. Aš tik norėčiau pabrėžti svarbą e, integruoto pesticido naudojimo. Tai yra kelias į priekį ir čia mes turėtume investuoti. Labai svarbu, kaip jį teigia, trečiame punkte, pripažinti, kad pesticidai yra integruoto e, kovos kenkėjais dalis. Ir mes negalim apseiti be pesticidų, be herbicidų. Tai nebūtų praktiška. Bet vis dėlto aš labai norėčiau, kad mes parengtume dokumentą apie tikstinį, tikstingą e, ūkininkavimą ir nurodytume, kur pesticidai reikalingi ir kiek jų reikia. Na, vienas dalykas, kas man nepatinka, tai yra, kad naudojamas žodis daug, daugelie valstybių narių nėra įsipareigojimo integruoti pesticidų vartojimo, ar negalim pakeisti keletas vietoj daugelio, nes pavyzdžiui, pas mus Vesmintendė e, e, yra puikus universitetas, kur yra kalbama, kur yra tirnėjimas pesticidų naudojimas, kodėl aš tai kalbu, nes tai yra klausimai svarbus ne vien tik tai jungtiniai karalystėje jos ūkininkavim, bet čia yra svarbu visiems, visa, visam kininkavimui ir grūdinių kultūrų apsaugai. Taip pat svarbu ir tropikų miškams aktyvus tyrinėjimas, tyrimas e, technologijos, nematologija, pesticidai, e, atsparumas, visos e, tos temos yra svarbi pesticidų vartojimo dalis. Ir aš tikrai noriu pasakyti, kad yra puikių centrų, kurie dirba šitoj srity. Pan posėl Hoitoma. Ponas Hoitoma. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu pasakyti labai trumpai. Noriu pabrėžti tai, ką sakė anksčiau kalbėjusiai. Taip, tikrai gera nuomonė ir e, atspindi tuos aspektus, kurie man kelia nerima. Pavyzdžiui, e, rizikingų cheminių medžiagų e, nurodymas ir taip pat e, reikėtų skatinti tinkamų cheminių medžiagų naudojimą valstybės narėse, bet iš tikrųjų manau, kad tvarus pesticidų naudojimas yra nepaprastai svarbus klausimas. E, kalbant apie pesticidus, kodėl? Nes manau, kad tai yra licencija naudoti įvairius, įvairias augalų apsaugos medžiagas. Kartais yra labai emocingos diskusijos apie aktyvesias medžiagas ir jų uždraudimą, apie augalų apsaugos medžiagas, bet tai klausimas ne ar e, šitas, šita medžiaga yra pavojinga ar ne, bet klausimas ar ji yra tinkamai naudojama. Ir jeigu yra tinkamai naudojama, tai tą medžiagą galim puikiausiai panaudoti. Ir vis dėlto, jeigu peržiūrėsim, kokie yra leidimai naudoti medžiagas ir augalų saugos medžiagas pesticidus, tai klausimas, kaip juos reikia naudoti ir mm, ar bus galima jas naudoti, jeigu yra integruotas pesticidų naudojimas. Taip, klausimas svarbus ir e, klausimas yra apie licencijas, kada galima naudoti konkrečias augalų apsaugos medžiagas. Ponas Lumagan. Uh, it's, uh, it's prob... Tai tikriausiai vienas tų klausimų, kur dauguma parlamentarų gauna apie tai savo elektroninius laiškus ir aš nedaug gaunu iš ūkininkų. Ir uh, tai dažnai yra ir ne ūkininkai, kurie domisi vienu dalyku, tiesiog jie valgo maistą ir dėl to jiems rūpi, ką jie valgo. Ir kaip sakiau, Aš nemažai mailų elektroninių laiškų gaunu iš ūkininkų, bet šimtą kartų daugiau gaunu, galbūt dėl to, kad jie yra labiau organizuoti. Bet akivaizdu, kad yra ta tema, kuri yra aktuali visiems, nebent esi visiškai politiškai neišprusęs. Taigi, ką reiktų padaryti? Man įdomu buvo išklausyti to, ką sakė ponas Hoitema kad tai yra paskutinė galima priemonė. Tai kiek mes galime ją naudoti ir kad tikrai ji būtų absoliučiai paskutinė priemonė. Ir tai, kad siūloma atsisakyti visų pesticidų ir nenaudoti jų iš vis, matyt, tai kyla iš žmonių susirūpinimo mokslinio tyrimų nepriklausomumu ir studijų, kurias atlieka EFSA nepriklausomumu. Ir taip pat tai susiję ir su tuo, kad panašu, kad nėra realių studijų, kurios būtų atliekamos apie įvairių pesticidų kokteilius, mišinius. Ir jeigu žmonės labiau pasitikėtų šią sritimį ir žinotų, kad gali pasikliauti tomis studijomis, kai, o nebūtų, kad taip, kad yra reklamuojami tam tikri dalykai. Tai e, žmonės tiesiog mano, kad studijas rengia tie žmonės, kurie pardavinėja tuos produktus. Na, jūs galite teikti, kad tai netiesa, bet taip bent jau jaučiasi žmonės. Taigi mums reikia nepriklausomumo, reikia, kad žmonės jaustųsi padrasinti ir kad tiksliai žinotų, kad studijos yra nepriklausomos. Tam reikia, aišku, skirti daugiau pinigų, kad studijos tikrai šimtų procentų būtų nepriklausomos. Dėkui ponia Hoibuš. Dėkoju. Aš kalbu vietoj kolegos, kolegės ponios Kato, kuri yra šešėlinė panešė, taigi aš kalbėsiu jos vardu. Pone Kato pritarė ponios e, Ribeiro nuomoniai, mums reikia daugiau informacijos apie nacionalinius veiksmų planus ir ta informacija turi būti prieinama, kadangi valstybės narės turi uh, užsibriežti pesticidų mažinimo tikslus, tačiau negali keisti įstatymų taip, kaip joms paranku. Mums reikalingi, reikalingos tiksle, tikslingos priemonės, kuriomis tikrai būtų galima užtikrinti rezultatus ir kad jų būtų laikomasi. Taip pat reikia konkre, konkretesnių įsipareigojimų dėl integruotos augalų apsaugos. Tai turėtų būti atitikties priemonių dalis pagal uh, bendrąją žemės ūkio politiką. Integruota augalų apsauga dėja nėra įprast, įprastas dalykas. Ir čia kalbame ne tik apie pesticidų mažinimą, bet taip pat galima ne tik, kad jų kiekį, suma, kiekį sumažinti, bet ir išvengti jų apskritai. Ir taip pat reikalinga parama ūkininkams, kad jie sužinotų, suprastų, kaip būtų galima išplėsti augalų apsaugos praktikas. Uh, kad būtų galima išvengti pesticidų naudojimo, nes yra kitų būdų. Kitas dalykas šioje nuomonėje teigiama, kad pesticidų likučiai maiste 97,2 procento mėginių yra dar teisėtas, teisėta ES teisės aktuose nustatyta riba. Tačiau pesticidai ne tik palieka likučius maiste, tačiau pesticidai kenkia dirbožėmiui ir aplinkai. Ir jeigu pažvelgtumėme į atskirų pesticidų likučius, ypač turint omenyje, kad yra keli pesticidai, kurie pesticidų rūšio, rūšys, kurios susekamos, surandamos, reiškia, gaunasi kokteilio poveikis. Taigi mes turime suprasti, kad tokio kokteilio poveikis žmonėms aplinkai yra milžiniškas, reikia jį labiau ištirti, reikia vengti tokių kokteilių ir likučių rib, vertės negali būti didinamos, jeigu gaunami nauji, išgaunami nauji genetiškai kei, pakeisti, modifikuoti augalai. Tikrai negalime takstytis tokią situaciją ir mes labai tikimės, kad parlamentas užsibrieš labai ambicingus tikslus šioje srityje. Ačiū, ponas Andriu. Ačiū, ponė pirmininkė. yra specialus komitetas, kuris dirba šioje srityje, aš dirbu šiame komitete taip pat ir jau seniai kalbama apie tam tikrų medžiagų autorizavimą. Na ir kalbant apie šią direktyvą, aš tikrai norėčiau padėkoti Sofijai Ribero už atliktą darbą. Ir taip pat aš manau, kad pranešimą reiktų galbūt papildyti tam tikrais dalykais, kurie nėra minimi. Mes suprantame, kad situacija labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Ir tos priemonės, kurios numatytos planuose, turi būti labai tikslios. Ir kad, pavyzdžiui, kalbant apie informacijos surinkimą, jeigu yra nauja, nauji pesticidai viešai, prieinama informacija turi būti teikiama, ypač jeigu yra autorizuojama ta medžiaga. Ir taip pat reikalingas nuoseklumas, darnumas. Jeigu kalbame apie kon konkrečius kiekius, nes mes nelabai žinome, kaip tos priemonės yra įvertinamos ir kokių padarinių tai turi mūsų darbui. Ir taip pat tikrai labai sudėtinga yra pritaikyti direktyvą tokią, kokia ji yra dabar. Ir taip pat tai, kad reikalingos medžiagos, kurios apsaugotų augalus, kurie susiduria su nedidelė rizika, nes kartais tam tikras apdorojimas yra nepakankamas ir kartais reikia keisti ir gamybos metodą. Taigi mes turime kalbėti apie gamybos modelio keitimą ir kalbėti apie alternatyves, alternatyvas žemės ūkyje. Galbūt galima kalbėti apie tokias rūšis augalų, kurios yra atsparesnės kenkėjams ir panašiai. Taigi labai norėčiau, kad labai iš, plačiai būtų pažvelgama, e, pažvelgiama į šį klausimą. Ir dar kartą dėkoju e, poniai Sofijai už darbą. Dėkui. Grazie, Presidente. Anch'io voglio ringraziare la collega Ribeiro per l'ottimo. Dėkuoju pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už, puikia, už puikų pranešimą šią svarbę temą. Būtent dėl to ta tema buvo sukurtas atskiras komitetas, kuris tikimės sėkmingai artimiausių metų užbaigs savo darbą. Aš esu patenkintas tą pažanga, e, kurią demonstruoja valstybės narės įgyvendinamos e, direktyvą. Nesikartosiu ir nesakysiu jau tai, ką sakė kiti pranešėjai. Norėčiau tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į tris problemas. Pranešėjas sakė, kad daug valstybių tiesiog neprisima įsipareigojimų e, augalų apsaugos rytyje. Mums reikalingas tvaresnis požiūris ir tai turėtų mažiau kainuoti ūkininkams. Aš dabar kalbu apie konservatyvų žemės ūkį. Turime vengti pesticidų paplitimo tam tikrose regionuose. Būtent tokių priemonių ir reikia. Ir valstybės narės turėtų dalyvauti siekiant nacionalinio plano tikslus, kurie turėtų būti lengvai e, įvertinami, pamatuojami ir jų poveikis veikatos apsaugai turi būti svarus. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir pranešėjui. Aš norėčiau paminėti porą svarbių dalykų. Tai yra mokymai ir komunikacija. Kai kalbam tokia svarbia tema ir kalbame su gamintojais, mums susidaro įspūdis, kad yra šioks toks kultūrinis šokas. Kalbam apie aplinkosaugos standartus, kurie sukuria problemas ekonomikoje ir netlėpia gamintojų poreikių. Italijoje yra tam tikrų atvejų, kai gamintojai patys kreipiasi į vietos e, valdžią ir į valstybinės institucijas, prašo, kad būtų patvirtintos griežtesnės chemikalų naudojimo taisyklės. Kodėl? Todėl, kad dalis mokymo ir komunikacijos kampanijos parodė, kad mes visi e, šiame sektoriuje esame e, vienoje valtyje. Ir visi kartu turime įveikti tai, kas gali atrodyti kaip interesų susidūrimas. Turime draugė veikti e, vieno bendro tikslo link. Turime pritraukti žmonės, kad pasiektume savo tikslą. Turime investuoti į tai, kad galėtume užtikrinti ir gerą e, maisto produktų kokybę, ir žmonių sveikatą. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Žinoma, tai labai jautri tema ir labai sunku kalbėti ją ramiai, nes mes suprantam, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ir čia galime kalbėti apie karą, kuriame dalyvauja ūkininkai, ir visas kitas pasaulis. E, vienas be kito negali būti. Reikia atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių interesus. Taip pat reikia turėti galvoje tai, kad žemės ūkiui reikalingi pesticidai. Tuo pačiu ūkininkai kenčia nuo irracionalaus pesticidų naudojimo. Reikia tęsti tyrimus ir reikia atrasti tokius pesticidus, kurie netokie žalingi Taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip palaikyti ūkininkus, palaikant, skatinant augalų, iš kurių gaunamas medus augimą. Tai gali turėti ekonominės naudos. Manau, kad mūsų žinutė turi būti labai aiški tiek bitininkams, tiek ūkininkams. Jie turi kažkaip gyventi drauge. Ačiū. Agniu. Kalbam apie pesticidų naudojimą. Ūkininkai nemėgsta leisti pinigų, jie nenori e, jų išleisti ir jeigu galėtų to nedaryti, tai nedarytų. Jie išeina į laukus, mato, kad e, užsimetė grybelis arba kokie vabžiai, tada jie privalo veikti. Ir kolega kalbėjo apie integruotą e, pesticidų naudojimo, manau, kad ši idėja yra puikiai, nes biologinė kenkėjų kontrolė yra tai, ką turėtume išmėginti. Ir žinoma, daugiau tyrimų šioje srityje būtų labai naudingi. Žinoma, tai gali užtrukti. Ir kol boružėlės tiek prisidaugins, kad kenktų augalams, perkeldamos, pernešamos e, virusą, jau bus per vėlų yra inte, e, pesticidai, e, herbicidai ir pesticidai, kurie veikia e, grybinės kultūras. Herbicidai nukreipti į pikdžiolių pašalinimą. Kaip galima jų atsisakyti? Na, pašalinti pikdžiolės tik tai mechaniniu būdu. O tai yra problema. dėl to, kad bus padaryta e, šalinant mechaniškai pikdžiulės, bus padaryta e, nemažai žalos e, florai ir faunai. Taigi tai nėra panacėja. Aš per savo ūkininkavimo praktiką matau, kad veikliosios medžiagos herbiciduose kiekis ženkliai sumažėjo. Veikliosios medžiagos koncentracija buvo gerokai aukštesnė, bet dabar technologijų dėka tai pavyko sumažinti. Bet ūkininkai sprendžia kitą klausimą. Kai augalai, kai pykžolės yra pjaunamos, jos tampa atsparios ir problema išlieka. Taigi galima pasakyti, kad ga, ūkininkai gali pasakyti, kad tai yra nepriimtina. Ir noriu paprašyti pranešėjo dar įtraukti du papildomus pesticidus, kuriuos naudoja organinėje žemės ūkio veikloje. Ar jie įtraukti? Pan Lazum. Pan Lazum. Panas Lazum. Dėkuoju, pirmininkė, labai trumpai. E, kaip pabrėžiama tekste, žemės ūkija, kad jis būtų industrializuotas ir produktyvus, pesticidai yra būtini. Ir kolegos sako, kad tai yra produktai, kurie kainuoja labai brangiai, bet jie yra būtini gamintojams. Ir jie, jų rezultatai yra e, svarbus, bet aišku, tai netrukdo užduoti klausimą, kad e, ar tikrai tie e, tyrimai atspindi situaciją Bet vis dėlto aš noriu priminti, kad klausimas niekada nebus išspręstas, jeigu nebus e, pasiūlytas svarbus tolis tiekiantis alternatyvų planas. Tai aišku, aš kalbu čia apie pakeitimą. Ir tai yra klausimas, bet aš tave laukiu atsakymą. Dėkui. Dėkuoju, pirmininkė norėčiau padėkoti mūsų kolegijai Sofijai už pranešimą, kurį mums siūlo. Ir aišku, noriu pasakyti, kad yra praktiniai dalykai. Aš e, turiu pasakyti, kad nuo 90-mečio yra naudojamas integruotas projektas, e, integruoti pesticidai, e, pesticido naudojimai. Ir Prancūzijoje mes taikom labai sudėtingą tvarką, kovojant su pesticidais ir mes, mes atsižvelgėm į klimato sąlygas, nes jos labai pasikeitė nuo 2003 metų, anksčiau to nebuvo e, patirta ir aš manau, kad reikia toliau tęsti tyrimus ir reikėtų finansuoti tyrimus, nes negalime nuleisti rankų ir tiesiog negalim nepadėti tai biologiniai, integruoti biologiniai kovai su kenkėjais. Manau, kad e, tikrai reikėtų e, e, parengti būdą, kaip apsaugoti kai kurias daržovės, nes jas puola kai kurie puola įvairius gribeliai. Na, aš neseniai lankiausi tyrimų centre ir jie teigia, kad galima Prancūzijoje auginti ir kavą, ir kakavą kai kuriuose atokiuose regionuose ir e, matau, kad e, tie gamintojai, kurie e, augina kavą ir, ir kakavą, jie mažiausiai jos suvartoja, nes jie atsisako nu, auginti kavą kakavą, nes renkasi e, nu, pelningesnius produktus, kaip pavyzdžiui, kokosinių, kokos aliejų ir taip toliau. Taigi reikėtų e, atsižvelgti tai ir aplinkos apsauga turi būti mūsų pagrindinis rūpestis. Toliau ponė Manginės. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai. Prisimenu diskusijas apie tausų besisinaudojama apie direktyvą ir ūkininkai buvo susirūpinę, kad mes neleisim jiem naudoti kai kurių e, priemonių kovoti su lygomis ir apsaugoti augalus. Aš teigiau, kad, teigiau, kad ši direktyva buvo susijusi su tvariu naudojimu ir e, rūpnasi ūkininkų sveikata. Aš džiaugiuosi, kad jūsų nuomonėje būtent atsispindi tokia nuomonė. Yra kai kurie dalykai, kalbant apie integruotą pesticidų e, vartojimą, kurią kurią mes visi pritarėme, manau, kad yra daug, e, daug ūkininkų Airijoje, kurie naudoja kon, užkonservavimo techniką, jie ap, atsisako agrocheminių medžiagų ten, kur yra įmanoma, bet vis dėlto, kai dėl herbicidų reikia naikinti pikžolės ir jie turi juos naudoti, kad tai yra būtina. Taigi reikėtume išlaikyti e, tas priemonės ūkininkams, kad jie galėtų efektyviai kuningauti. Kai dėl ketvirt, penkto punkto dėl vandens e, kokybės, tai tikrinimas yra tikrai daug e, toliau pažengęs ir dabar mes galime aptikti nedidelius medžiagų kiekius ir e, to, tie dirbų plotai, kurie yra arti vandenų, yra kitaip tvarkomi. Na, nežinau, ar jūs pasižiūrėjote analizavot dronų panaudojimą. E, manau, kad tai yra kol kas uždrausta, bet reikėtų tai peržiūrėti. Apibendrinant vienas iš klausimų, kuris buvo labai svarbus, e, tai buvo e, naudotojų švietimas. Buvo prieštaraujama, bet, pavyzdžiui, mano šalyje mokymas vyksta ir jis yra veiksmingas. Norėčiau, kad kitose valstybės narėse taip pat būtų. Na, dabar kreipiuosi į komisijos atstovą, pana Bonagių Fetis, Santi generalinio direktorato atstovą. Prašome. E, labai ačiū. Na, labai sunku atsakyti į visus e, individualius klausimus, tai aš pasistengsiu e, tiesiog e, pateikti naujausią informaciją apie komisijos veiksmus, e, siekiant e, atsiliepti kai kurios pasiūlymus iš nuomonės projekto. Pirmas dalykas yra reikia parengti mm, suderintus rizikos rodiklius, kaip siūlė daugelis kalbėjusių. Taip tai yra svarbus žingsnis ir tai tampa varomoje jėga, kuris skatina valstybės narės daryti daugiau, kadangi yra priemonės tiesiog pamatuoti tai, ką daro valstybės narės. Taigi, tai skatina gerinti padėtį. Taigi, mes jau turim rodiklių projektą ir juos aptarėme su valstybėmis narėmis. Ketiname pateikti tai balsavimui valstybėms narėms, ko gero gruodžio mėnesį po vairių tarnybų konsultacijas ir pabaigsime įvairius mechanizmus, procedūras, taip pat e, techninės detalės. Tikslas yra išmatuoti riziką, kurią kelia naudojami pesticidai. Tai ne, nebūtinai bus kažkokie kiekiai, bet gali būti taip, kad kai kuriais atvejais, kai yra didesnės rizikos, pesticidai nėra naudojami, bet bendras naudojamų pesticidų kiekis padidėja, kadangi žmonės naudoja mažiau toksinius, mažiau, mažiau veiksmingus e, chemikalus mm, ir mes tiesiog norime atsižvelgti tai ir norime mm, matuoti pagal e, cheminių medžiagų grupavimą. Ir manau, kad tai yra svarbus žingsnis, kad komisija vykdytų savo tikslus ir jeigu, pavyzdžiui, matysim, kad valstybės narės, mm, na, jeigu nėra, trūksta tik skaidrumo, e, neaišku, ką valstybės narės daro, tai mes mm, kelpsim duomenys, kaip yra mm, kaip mažėja rizika naudojant pesticidus valstybėse narėse. Toliau antras dalykas, kurį daug kas e, iškėlė, tai yra tas integruotas pesticidų naudojimas arba valdymas. Na, norėjau čia šiek tiek patikstinti, kad mm, daugelį valstybių narių nėra realių įsipareigojimų. Ką mes sužinojame į išverdinimą atlikto valstybėse narėse, taip kad e, integruotas e, tvarkymas kai kuriuose sritise yra labai geras, bet e, tai gali būti labai regioninis, būdingas kai kuriams kai kurioms kultūroms, bet tai nėra sistemos, nėra būdinga visai valstybei. Gali būti viena kultūra, viena, vienas regionas arba ūkininkų grupė, viskas tvarkoja, bet kai kitur to nėra, bet nori, svarbiausia, kad būtų taikoma vienodai ir reikėtų plėsti gerasias praktikas, mes darome tai per savo interneto svetainę, diskusijas su valstybėmis narės, narėmis, bet be to valstybės narės turėti daugiau nuveikti tam, kad įvertintų integruotą pesticidų valdymą vietos lygmenių. Ir tai turėtų būti mm, tikrinama, ar taisyklės yra taikomos e, vieno ūkio lygmenių. Ir mes dirbame ir kitais metais prengsime gairių dokumentą, kuris parodys, kad galima vertinti konkrečius ūkius, ar yra tinkamai mm, taikomi ir vykdomi mm, integruoto pesticidų naudojimo principai. Taip pat e, Mūsų tikslas yra praktiškai ūkio lygmenių e, užtikrinti, kad yra galima įvertinti integruotą valdymą, mes aišku ir naudosime ir kitas priemonės, bet manau, kad mes pasieksim tokią mentalitetą, kad reikėtų e, atitikti ir vykdyti bendrą naudojimą, o ne apie jį kalbėti. Toliau nacionaliniai veiksmų planai Ir iš esmės tai yra e, visų valstybės narių atliktų veiksmų apibendrinimas. Kai kurios valstybės narės dabar atnaujina savo veiksmų planus. Jie galioja 5-6 metus, dabar yra peržiūrimi. Manau, kad e, kai kurie, e, ko gero, gal keletas yra peržiūrėta, o kai kitose valstybės narėse peržiūra vyksta ir mes e, nurodome, kokie yra trūkumai, ko trūksta, kokios informacijos trūksta nacionaliniuose veiksmų planuose ir e, ką turėtų atspindėti naujieji peržiūrėti planai. Mes skatiname valstybės narės, kad jos žiūrėtų į priekį, ateitį siektų daugiau nustatydamas išmatuojamus tikslus įvairiems nacionalinių planų aspektams, o nesakytų, kad reikia vykdyti, atlikti teisės aktus ir taip toliau. Mes skatiname, kad valstybės narė žiūrėtų į priekį, būtų toli siekiančios ir nu, užsibriežti pasiekiamus tikslus, kad valstybės narės, valstybės lygmenių galėtų parodyti, ką galima padaryti. Na, mes tiesiog siekiame aukšto lygio. Ir galiausiai e, tikslaus žemės ūkio e, klausimas besikeičiančios technologijos, tai atsispindi teisės aktus ir tai leidžia, nes mes kalbam apie patari, konsultacijas, e, kurias atlieka valstybės narės, taip pat mokymai pesticido naudotojams, reikėtų juos atnaujinti, kadangi atsiranda naujų technologijų. E, pesticidų mm, naudojimo e, technikos e, peržiūra irgi turėtų vykti kas keletą metų, kas penkeri metai, nes atsiranda naujų dalykų. Ir atsakant į vieną specifinį klausimą dėl dronų naudojimo mm, žemės ūkyje, e, tikrinant ar naudojami pesticidai, tai nėra uždrausta ir valstybės narės kontroliuoja, kad žinotų, kas vyksta juose, kad yra e, saugu. Mes nenorime trukdyti e, tikslam žemės ūkio vystymui, tiesiog e, valstybės narys čia kontroliuoja padėtį. Na, tikiuosi greitai atsakiau pagrindinius iškeltus klausimus. Dėkui. Thank you. Na, galime pateikti pastabas tik rugsėjo 5 dienos, bet dar sutikiu žodį pranešėjai poniai ir beiro. Ačiū. Norėčiau šiltai padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė, išsakė savo pastabas. Ir tos pastabos iš principo atitinka ir mano poziciją. Ir mes ėmėmės didžiulių pastangų rengdami tos pakeitimus ir tolesnėse dėrybose tą darysime. Stengsimės, kad nenukryptumėme nuo pagrindinės temos, kalbame apie tvarų pesticidų vartojimą, ne kitų produktų naudojimą. Ir bendrai čia yra sutariama, kad norime integruotos apsaugos, norime investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kurdami produktus ir norime ieškoti naujų praktikos pavyzdžių, mokymo, informacijos, informavimo kampanijos yra svarbios ir reikia pasikliauti geriausios praktikos pavyzdžiai, pavyzdžiais. Visa, apie visą tai yra kalbama mūsų pranešime. Labai ačiū, baigėme svarstyti šį darbo, šį darbo tvarkės punktą. Pastabas pakeitimus galima pateikti iki rugsėjo 5 dienos. Ir dabar pereikime prie dešimtojo darbo tvarkės e, punkto. Dešimtasis darbo tvarkės punktas. Taigi grįžtame atgal šiek tiek. Mm, ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas. Nuomonės referentė yra mūsų komiteto narė, ponė Karin Kadenbach. Atsakingas komitetas yra Endi komitetas. Na, dažnai ši skaidrumo tema ir tvarumo tema es vykdomo rizikos vertinimo e, yra labai svarbi bendroje maisto grandinėje. Na, manau, kad ponia pranešėja patiks mums detalių ir labai prašom, žodis jums. Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę šiandieną pakalbėti apie komisijos pasiūlymą dėl reglamento, dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje, skaidrumą ir tvarumą. Komisija gan anksti pradėjo šią reformą. Gan vėlai pradėjo šią reformą dėl to, kad pasiūlymas buvo pateiktas vėlai ir komisija nesugebėjo pasiekti geresnio uh, geresnės teisėkuros tikslų. Taigi visuomenė, visuomenė nebuvo palikta laiko sureaguoti. Tai reiškia, kad visi turimi ištekliai ir galimybės, vertinimo galimybės e, buvo ribotos. Aš apie tai kalbėjau ir per pirmą keitimąsi nuomonėmis. Na ir sveikinu komisijos pasiūlymą, kuris yra žingsnis teisinga linkme, siekiant užtikrinti aukštos kokybės e, saugų maistą, kuris parduodamas ES, gaminamas ES. Yra tam tikrų sektorių sričių, kurias paveikia tas bendras maisto, taip vadinamas teisės aktas. Tai yra ir priedai, ir e, rūkalų, kvap, kvapiosios medžiagos ir uh, kiti dalykai. Taigi dabar mes galime susitelti tik ties keliais klausimais, kurie yra aktualūs skaidrumo prasme. Ir pagrindinis dalykas yra duomenys, informacija, kuri turi būti pateikiama. Ir taip pat reikia nuspręsti, kokie duomenys, kokia informacija turi likti konfidenciali. Turime pasirūpinti, kad sektorius tenkintų visus reikalavimus, atitiktų visiems teisės aktams ir kad būtų matuojama pagal tam tuos pačius rodiklius matus. Ir čia tai aktualu įvairių, įvairių sričių teisės aktams. Prieš vasaros atostogas refit vertinimas buvo atliekamas ir dabar bus aišku, ar reglamentas atitinka užsibriežtą tikslą ir kurias sritis būtų galima pakoreguoti, patvarkyti ar supaprastinti. Kalbant apie glifosatų leidimų pratesimą. Panašu, kad ES piliečiai labai jautriai reaguoja į ypatingai žalingus produktus ir buvo imtasi piliečių tarp iniciatyvos dėl glifosatų e, stabdymo ir uždraudimo. Dėl to ir įsisiubavo šis komisijos pasiūlymas, kalbant apie bendrai rizikos vertinimą. Taigi, kaip sakiau, šio reglamento kertiniai akmenys tokie ir yra. Ir norėčiau išklausyti jūsų pastabų apie skaidrumo nuostadas ypatingai, kalbant apie prieinamumą ir informacijos teikimą, duomenų teikimą, ką teikia viešai EFSA. Komisijos pasiūlyme tikslai gan užsibriežti ambicingai, ambicingi, tačiau mes turime pakoreguoti šios dalykus, nes uh, vyksta diskusijos su ekspertais ir aš iš tų diskusijų pasidariau išvadą, kad yra daug galimybių netinkamai elgtis ir galbūt gali tai pasitikti, kad su įvairiais pakeitimais mes pakenksime patys savo, bus mažiau skaidrumo ir, kaip matome iš dabartinio reglamento varianto, ar, aš siūlau, kad Arkuso konvencijos būtų laikomasi ir kad jie atsispindėtų atskiruose straipsniuose, kurie yra esminiai, kalbant apie prieigą prie informacijos ir visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus. Tokiu būdu būtų užkertamas kelias piknaudžiavimui, kuomet skelbiama tam tikra informacija. Tai būtų ne tik daroma skubos tvarka, bet bet kokia informacija apie patekimą į aplinką būtų skelbiama, jeigu iškyla pavojus žmonių sveikatai ar pavojus gyvūnų sveikatai. Visa ta informacija būtų viešai skelbiama ir prieinama. Tik tokiu būdu mes galėtumėme taikyti prevencinį principą. Kalbant apie EFSA valdybos sudėtį, mes tikimės štai ko. Turi būti jų vaidmuo suderintas su kitų agentūrų vaidmeniu Ir tas įmanoma tik tais atvejais, jeigu, atvejais, jeigu valstybės narės labiau įtraukiamos į EFSA darbą. Reikalingas platus dialogas ir norime, kad ir komisijos, ir parlamento atstovai dalyvautų valdybos veikloje. Taip pat balsavimo teisę turintys asmenys būtų valdyboje ir taip pat plėtinės visuomenės atstovai, vartotojų atstovai, pramonės atstovai ir suinteresuotų grupių atstovai. Kaip jau sakiau, aš pasisakau už tokią sudėtį ir norime, kad du parlamento nariai dalyvautų valdybos veikloje ir norime, kad pramonės atstovai, penki pramonės atstovai dalyvautų valdybos veikloje. Dabar vertinant pakeitimus, tai ekspertų nominavimas, paskirimas iš mokslinių institucijų. Čia valstybės narės labiau yra įtraukiamos į procesą, kaip matote iš mano projekto. Kalbant apie paskirimus, rengiami konkursai ekspertams atrinkti. Ir tai būtų ne vien tik tai valstybių narių atsakomybė. Čia yra įvairių parametrų, pagal kuriuos yra vertinami kandidatai ir tuos parametrus turi nustatyti EFSA. Neturi būti daromas politinis spaudimas ekspertams ir uh, toks variantas turi būti atmestas. Kalbant apie konkursus, ekspertams rengiamus konkursus ir jų paskirimus e, valstybėse narėse, prasmingas toksai pasiūlymas, tačiau tai neturėtų būti vien tik tai valstybių narių prerogatyva. Nepriklausomumas, interesų konflikto vengimas turi būti užtikrinamas ir ateityje. Taip pat yra vienas straipsnis, kur kalbama apie bendrų patarimų teikimą. Turime pažymėti, kad tai yra taikoma tik tai kalbant apie informaciją, kuri yra susijusi su administraciniais formalumais. Pati studija neturėtų būti siejama su tomis konsultacijomis, kad nebūtų daromas bet kok, joks spaudimas proceso metu. Mes nenorime, kad darbuotojai tie darbuotojai, kurie patarinėja įmoniai, kad jie, jeigu jie nėra įtraukiami į padariamuosius organus, tai nėra gerai, taigi visa tokia informacija turi būti skelbiama. Ir dar vienas dalykas yra sąjungos registras, kur būtų pateikiama visa informacija ir duomenys, kurie yra reikalingi, kai yra išduodami leidimai teikti į rinką. Mes norime, kad tokia įstaiga būtų įsteigta, kad būtų uh, visos studijos ir tyrimai registruojami, visi, visos studijos ir tyrimai susijęs su um, maisto apsauga, kad visa tai būtų užregistruota tame bendrame registre. To registro tikslas - išvengti tokių studijų, kurios nėra priimtinos. Ir komisija labai teisingai siūlo išvengti bet kokių spragų. Stebėsenos, antrinės studijos, apie tai buvo labai daug e, diskutuojama. Jeigu studijos prieštarauja viena kitai ir komisija gauna šviežios informacijos ar žinių, tuomet turi būti monitoringo arba atitikties studija atliekama Taigi komisijos pasiūlyme aš pagalvojau, skaitydama, kad pagalvojau, kad tai yra puikus pasiūlymas, konsultacijos gan ilgos buvo surinktos apie tai, kaip būtų galima tą pasiūlymą įgyvendinti ir galiausiai po įvairių pokalbių su interesų grupių atstovų pasitarimais ir pasikonsultavus su EFSA direktoriumi mes padarėme išvadą, kad panacėjinė studija nėra įmanoma, į kurią būtų įtraukta absoliučiai viskas. tokios studijos, kurios niekam nereikalingos, neturėtų būti finansuojamos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tai yra kaštai, kuriuos turėtų prisimti pramonė, o ne mūsų piliečiai. Taigi dėl to aš išbraukiau tą siūlymą iš komisijos pasiūlymų. Kitas dalykas - veiksmingesnė informacija apie riziką. Kaip sakiau, naujos skaidrumo taisyklės leistų užtikrinti aiškesnį bendravimą, aiškesnę komunikaciją. Uh, proceso metu bet kokios informacijos ir duomenų publikavimas per racionalų laikotarpį prieš išduodant e, leidimą pateikti produktą į rinką. Tai yra labai akivaizdu ir labai svarbu, kad informacija būtų pateikiama laiku. Tokia informacija būtų skelbiama tik tais atvejais, kai jau vertinimas yra paskelbiamas. Apie tai kalbama dabartinėme komisijos pasiūlyme. Tokiu būdu uh, rizikos vertinimas nebūtų racionalus. Galiausiai biudžetas. Visos tos naujos užduotys, kurios patikimos agentūrai, reiškia, kad reikia daugiau darbuotojų. Ir EFSOS biudžetas turi būti padidintas. Mes, aišku, tai suprantame ir norėčiau uh, nenorėčiau leistis į biudžeto dėrybas, bet iš tikrųjų suprantame, kad be tinkamų išteklių mes nesugebėsime įgyvendinti viso to, ką norime įgyvendinti. Taigi pasiūlymą turime ir jame yra daug puikaus turinio ir aš mielai su jumis apie tai pasikalbėčiau ir išklausyčiau jūsų nuomonės, laukiu jūsų pakeitimų, papildomų minčių ir laukiu darbo su šešėliniais pranešėjais. Pan poseł Bogovič. <clears throat> ne. Pone Bogovičiau. E, Labą dieną. Mūsų šešėlinė pranešėja dėja negalėjo atvykti, nes dalyvauja dabar kitame komitete ir ten balsuoja ir paprašė manęs perskaityti jūs nuomonę. Dėkojame pranešėjai, poniai Kadenbaš iš SRD grupės už pateiktą pranešimą. Kaip minėjau anksčiau, džiaugiuosi, kad komisija pateikė teisės akto projektą. EFSA pastaruoju metu paskelbė nemažai informacijos, tačiau teisiškai neprivalo to daryti. Palyginus su kitomis Europos agentūromis, nemažai e, debatai rodo, kad EFSOS e, skaidrumo taisyklės reikia peržiūrėti. Be to, EFSA šiuo metu yra sunku pritraukti ekspertams e, moksliniai sprendimų pusėje pagrysti. E, ir tikėtina, kad, kaip sakiau, per praeitą posėdį e, mes galime susikurti daugiau problemų negu išspręsti. Buvo maž, mažiau laiko konsultacijoms, nepakankamai vertinta rizika. Kaip ir pranešėjas, aš nepritariu tam, kad trūksta rizikos vertinimo ir tai nėra paaiškinama. Aš taip pat nepritariu tam faktui dėl potencialios rizikos, kuri kyla inovacijoms ir konkurencingumui konkurentai iš trečiųjų šalių gali įžengti į rinką, pasinaudoti idėjomis ir įgyvendinti jas, o mūsų ilgi licenzijavimo procesai vis dar tęsiasi. Inovacijos maisto srityje negali būti apsaugotos patentais. Dėl to komisijos pasiūlymas kelia grėsmę tam tikrai pramonės sryčiai ir tyrimams. Savo pranešime anksčiau kalbėjau apie tai, kad iš ankstinis informacijos atskleidimas gali padidinti visuomenės spaudimą EFSAI. Čia taip pat yra ir komercinio e, špionažo e, klausimai, jeigu EFSA privalės anksčiau, vos tik tai gavus paraišką, publikuoti informaciją. Skaidrumas neturi būti eksante, jį gali būti ekspostė taip pat. Tai nepažeistų visuomenės intereso. Visuomenės interesas nėra pažeidžiamas, jeigu e, informacija nėra pateikiama iki mokslinio tyrimo rezultatų gavimo. Tokiu atveju e, naudą gautų tik tai konkurentai trečiuose šalyse ir taip pat leistų visuomeniai daryti didesnį spaudimą agentūros veiklai. Kai kurie pasiūlymai kalba apie nepriklausomus mokslinius tyrimus. Šiame kontekste būtų protinga leisti valstybėms narėms paskirti ekspertus, bet neįpareigoti jų e, paskirti e, ekspertus, nes E, tokiu atveju galėtume susidurti su politiniu įsikišimu. EFSA turėtų sudaryti ekspertų e, sąrašą, tie ekspertai turėtų būti iš įvairių šalių ir ekspertai turi būti skiriami iš šio sąrašo, tam, kad EFSA galėtų funkcionuoti nepriklausomai. Aš asmeniškai manau, kad reikia įtraukti visus suinteresuotus asmenys į ir taip pat pagalvoti apie EFSOS valdymo, valdybos e, sudėti. Kalbame apie visą spektrą įvairių produktų ir dėl to manau, kad reikia įtraukti ir pramonės atstovus į valdybą taip pat. Tai yra numatyta pranešime. tam tikrų organizacijų ir kompanijų atžvilgių. Ir apie tai kalba taip pat ir eh, žuvininkystės eh, komiteto pranešime, eh, nuomonėje. Papildomų narių įtraukimas į valdybą yra svarbus, kad valdybos sudėtis būtų subalansuota. Dar vienas klausimas susijęs su 17 pakeitimu. Ten kalbama apie darbo grandinės darbuotojus ir 25 straipsnio pirmą dalį. Kodėl tai turi būti įtraukta? E, grįžtant prie 25 straipsnio ir 32 straipsnio, tai aš neprieštarauju patvirtinimo studijoms, kodėl jų reikėtų atsisakyti. Ir e, pranešėjos, e, šešėlinės pranešėjos vardu dėkoju už jūsų dėmesį ir už jūsų laiką. Na, aš suprantu, kad sunku sutrumpinti ne savo tekstą, bet vis dėlto reikėtų pasistengti. Pone Makintai, dvi minutės. Dėkoju. Na, visų pirma, labai ačiū e, pranešėjai už parengtą nuomonę. Aš pritariu pagrindiniam tikslui, tai yra padidinti skaidrumą e, rizikos vertinimo procese ir e, stiprinti visuomenės pasitikėjimą EPSA darbe. Kai dėl e, RIFIT tinkamumo peržiūra rodo, kad ES rizikos vertinimo tvarka yra veiksminga, kad apsaugotų mus nuo įvairių su maistu susijusių rizikų. Tai turėtų būti mokslų grindžiamas rizikos vertinimo procesas. Vis dėlto daug ką galima pataisyti, atkuriant visuomenės pasitikėjimą, tinkamiau pranešant apie rizikas. Taigi manau, kad reikia tiesiog nustatyti pusiausvyrą tarp didesnio skaidrumo ir e, teisėtos verslo informacijos apsaugos. Aš žinau, kad ankstyvas informacijos atskleidimas, kurią pateikė e, prašytojas e, apie atitinkamas medžiagos autorizavimo, tai yra susijęs su intelektinės nuosavybės e, teisėmis. Manau, kad farmacijos sektorius galėtų pateikti pavyzdžių, nes jie priėmė sprendimą paskelbti duomenis e, surinktus klinikiniuose bandymuose. Ir taip pat e, vaistų agentūra turi pranešimą apie įgyvendinimą, apie konfidencialumo vertinimą. Manau, kad tai galėtų pateikti mums gerų pavyzdžių, kaip e, toliau dirbti. Aš pateiksiu pakeitimus, tai atsižvelgdama ir aš esu pasirengusi dirbti su jumis ties šiuo dokumentų paketu. Ponas Hoitoma, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Kadenbach už puikiai atliktą darbą, už pranešimą. Na, iš tikrųjų, yra pasaky, jau pasakyta, kad tai svarbus dokumentų paketas. Kodėl? Na, EFSA yra labai svarbi institucija. Žinoma, kartais, jeigu nepatinka išvados arba rezultatai, tai galim kalbėti apie tamsesias jėgas, bet iš tikrųjų mes turim saugiausią maisto grandinę pasaulyje EFSA dėka. Ir jeigu neturėtume tokio dalyko kaip EFSA, nebūtų jokių inovacijų, pavyzdžiui, technologiniuose procesuose, taip pat reikia atsižvelgti ir ekologinės inovacijas, pavyzdžiui, rasti alternatyvas augalų apsaugos E, medžiagoms, naudoti mikroorganizmus, bakterijas. Taigi e, svarbu, kad EFSA galėtų išsakyti savo nuomonę, kad mes politikai ir piliečiai ją pasitikėtų. Aš esu už tai, kad būtų sustiprinta EFSA pozicija šiuo atveju. Tai yra patikimas partneris ir geras e, vertintojas ir turi ir priemonių, ir ir darbuotojų, kurie galėtų įvertinti naujo, naujas e, inovacijas, e, padarytų tai greitai. Na, kai dėl maisto grandinės mes turėtume mm, parengti naujas priemonės, bet tai neturėtų būti kažkokia reklama. Mes kaip, kaip politikai kažką nuveikėme skaidrumo labui, bet tai jeigu, bet ar tai yra tikrai veiksminga, reikėtų išlaikyti pusiausvyrą skaidrumo ir intelektinės nusavybės teisių. Nes jeigu mes to nepadarysim, tai e, naujas verslo įmonės nepateiks inovacijų, nes jeigu jie, jie galvos, kad jų naujos idėjos bus atmestos arba paskelbtos ir e, konkurencijos pozicija susilpnės. Na, aš manau, kad tai yra puikia galimybė stiprinti EFSA, kad žmonės ją pasitikėtų ir jie tikrai turi ir priemonės, ir darbuotojai, kad galėtų eiti į priekį. Pone Voitbuš. Labai ačiū. Kalbu kolegės e, ponės Katnų vardu, kuri nėra čia. Ji yra dėkinga už atliktą darbą, ponė Kavinbach, kartu su kitais ir komisijos pasiūlymų. Tai tikrai yra puikiai padirbėta, didelę pasiūlymo dalį galima paremti ir reikia turėti viešą registrą, taip pat e, kai dėl šviežių duomenų paskelbimo e, viskas yra gerai, bet e, yra bejonių dėl prieigos prie informacijos. Tai yra dokumentų paketas, kurios pasiekmes bus labai rimtos ir visuomenė tikisi iš mūsų, kad mes mm, baigsim mm, vairius mm, trukdžius ir kad bus e, rizikos vertinimas atliktas skaidriai, kad būtų galima pasitikėti viešosiamis įstaigomis. Na, galvojame, kad komisijos e, pasiūlymas pakenks Orhuso konvencijai. E, tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, bus, būtų galima trukdyti mokslo tyrimams, jeigu pramonė gins savo teisės ir neskleis informacijos. Jei kuri yra svarbi aplinkai ir žmonių sveikatai. Ir jeigu tai bus nustepta nuo visuomenės, jeigu mm, bus paliesti mm, moksliniai arba mm, ekonominiai interesai. Kai dėl informacijos e, yra nurodyta, kokia informacija gali būti laikoma konfidencialia, tačiau nėra e, nuorodos į e, visuomenės interesus. E, jūsų nuomonė, ponė Kadenbach, jūs patobulinate komisijos pasiūlymą, jūs atsižvelgiate į skaidrumą ir visuomenės nuomonę ir mes žalieji džiaugiamės, kad mm, pašalintos kai kurios kenksmingos teksto dalis, kaip pavyzdžiui, saugoti komercinius interesus. Ir jie tikrai yra mažiau svarbus negu sveikata ar aplinka. Ir konfidencialus klausimai negaliu tiesiog uždaryti, užbaigti sąrašo. Ponas Zulio. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai. Čia mes jau daugeliu atveju turėjom galimybę svarstyti šitos klausimus, kurie yra susijęs su EFSA ir maisto sauga. Dabar šitos agentūros svarba negali būti nuvertinama, ji turi būti nepriklausoma, ypač kalbant apie ekonominius išteklius, kad darbuotojai galėtų puikiai atlikti savo darbą ir tyrimai turi būti skaidrus, bet aš norėčiau kreipti dėmesį į kitą aspektą. Tai gali būti ir negatyvu, arba gali būti ribojama, jeigu kalbėsim apie mūsų pastangas skatinti inovacijas taip, kad tai būtų naudinga piliečiams ir, pavyzdžiui, tyrimų informacija ir ekspertų komandų informacija. Na, aš matau, kad yra ir daug MVI vartoja natūralius produktus ir jos norėtų žinoti, kaip e, ekspertų požiūris, koks yra ekspertų požiūris, ar jai tinka atlikti šį darbą, nes jie turi atlikti tyrimus. Ir analizuoti kai kurias sintetinės medžiagas. Taigi šiame požiūrėje yra prieštaravimas, kadangi šios e, įmonės nurodė, kad jos nedalyvauja ekspertų e, grupėse ir kartais dėl to gali atsirasti vėlavimas ir nesupratimas tam, kad būtų įvykti šitie sunkumai ir kad būtų užtikrintas dialogas tarp EFSA ir įmonių e, kaip perversinis būdas. Tai reikia užtikrinti, kad metodologija ir ekspertų lygis atitinka um, jiems numatytas užduotis. Dėkuoju. Na, dabar turim nedaug laiko ir dabar visiems bus kalbėtams skirta tik viena minutė. Pirmiausia, ponia Petil, tik vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, aš e, pritariu nuomoniai, bet manau, kad trūksta kai kurių klausimų, nes yra tik tai devyni punktai, o yra klausimų, kuriuos e, parlamentas prašė įtraukti. Keletą kartų išklausėme kolegų, jie sakė, kad kalbėjo apie medų, apie kilmės šalį, mes pritarėme tam ir parlamentas to jau yra daug kartų reikalavęs. E, taigi yra nedidelis pakeitimas kad yra prašoma duomenų, tai yra vieno dok, puslapio dokumentas, taigi labai svarbu žmonėms, kurie dirba šitoje srityje. Bet komisija niekada į mūsų pagėdavimus nesižvelgia. Aš manau, kad kiekvienas produktas turėtų, turi turėti kilmės šalies nuorodą ir komisija turėtų tai įtraukti į pasiūlymą. Ir mėsos produktai e, vėlgi stabilumą šitoje srityje, manau, kad E, skerdimo data ir vieta turėtų būti įrašyta etiketėse. Tai yra esminis dalykas. Na, kai dėl maisto saugumo, tai yra esminis klausimas. Klausimas šiandien kyla, ką jūs numatote, kaip bus tikrinami į, internuojami, į, į, importuojami produktai ir į, in, importuojami produktai turėtų laikytis tų pačių e, reikalavimų ir taisyklių. Ir, pavyzdžiui, prancūzijos ūkininkai e, yra pasipiktinę importuojamais produktais, e, kuriuose yra neleistinų medžiagų pėdsakų. Ir jeigu aš čia teisingai supratau, tai valstybės narės negali išreikšti abejonių. Ir jūs teikite, kad informacija yra teikiama, bet ką e, daryti, kad būtų išvengta neseniai e, kilusių skandalų, glifostatų ir, ir, ir kitų e, skandalų. Dėkoju, ponės Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pagi, padėkoti pranešėjai už puikiai patiktą dokumentą. Ir dėkoju, kad kalbate piliečių visuomenį apie teisės aktus maisto gamybos srityje. Na, komisija neįgyvendino tos reformos anksčiau, nes e, na, komisija nesilaiko e, savo pačios taisyklių, teisėkros taisyklių. Nėra taisyklių dėl e, poveikio vertinimo, nėra konsultacijų. Teisėkros procese yra skirta tik tai 8 savaitės. Taigi peržiūros procesas e, paliko visą eilę problemų ir valstybės narės netinkamai e, taiko teisės aktus maisto saugos srityje ir komisija ne, neatsižvelgia į mūsų pastabas, kurias mes išsakėme e, ankstesnėse diskusijose. Ir yra dekl tiesiog mm, taisyklės deklaratyvus mm, pobūdžio ir yra trukdoma mm, nepriklausomiems tyrimams. Aš manau, ponas Itman minė žodį inovacijos. Inovacijos yra esminis dalykas. Mums reikia naujų idėjų, jos turi būti išbandytos, žinoma, jos būti panaudotas praktikoje, bet jeigu tai bus per daug sunku, kad žmonės galėtų e, taikyti inovacijas, jeigu yra per didelės kliūtis, tai žmonės e, netaikys inovacijų paprasčiausiai. Na, aš nesu e, e institucijų gynėjas, bet visuomet yra rizika. Jeigu vartojam terminą hazard pavojus, tai, tai niekur nenueisim, nes vienas ar kitas dalykas visame turi kažkokį pavojų, pavyzdžiui, ir benzinas, ar yra pakankama rizika, ar, ar galim prisimti tokį pavojų. Visuomet turėtų būti e, rizika, na, bet jeigu toks dalykas, mes visko, nieko nežinosim, tai mes visko bijosim. O e, žmonių skaičius pasaulyje auga, reikia jiems maisto, taigi reikia naujų būstų ir taip toliau. Mes turim dirbti, tai gali užtikrinti tik tai inovacijos. Pažiūrėkime elektrą ar, būtume, ar turėtume šiandien elektrą, jeigu laikytumės tokio uh, požiūrio inovacijas, kokį matome dabar. Aš noriu užduoti klausimą pranešėjui. Na, tikiuosi, kad jūs e, atsakysite ir e, į ankstesnį man užduotą klausimą apie hidroksidą, ponas Auslink. Pone Kadenbach, Mums tikrai mes susidomėjimu laukiame diskusijų, nes mums labai aktuolus yra šio teksto vertinimas. Čia iškyla daug teisinių klausimų, taigi net ne, neaišku dabar, ar žengėme pirmin ar atgal. Pramoniniai interesai aišku, labai išryškėja, o kaip bus su visuomenės apsauga, ką darysime su aplinkosauga. sauga Reikia nušviesti situaciją atsargiai, kad viskas būtų teisingai suprasta. Kodėl komisija nesėmė to darbo anksčiau, kodėl ne, nepaskubėjo. Kartais, kai skubi, nelabai, ko, nelabai ką padarai. Taigi trūksta nepriklausomų ekspertų EFSA, institu, EFSA organuose, taip pat nėra aišku kaip laikytis tarptautinių standartų. Ir aišku, mes nenorime rizikos perkelti kitur. Reikia ir apie tai pagalvoti. Ponas Planaganas, aš trumpai ir aiškiai ir šviesiai, nes jau daug kas buvo pasakyta apie tai, gal komisija galėtų paaiškinti, koks yra tikslas parlamentarams uh, čia kalbėti apie tai, jeigu komitetas tam tikslu yra konkrečiai įsteigtas ir net nežinome, ką tas komitetas darys. Tai kam, kodėl nenorėti palaukti to komiteto nuomonės, nes daug problemų, kurios yra su tuo susijusios, yra pirmiausia visuomenės pasitikėjimo klausimai. Ir jeigu visuomenė renka žmonės kaip savo atstovus, tikėdamėsi, kad viskas, jie pažiūrės, kad viskas būtų teisingai padaryta, panašu, kad tai, kas daroma yra dabar, ne, ne, nepasitarnaus tam pasitikėjimui. Aš manau, kad čia yra sukūriama pasitikėjimo problema ir, ir tiesiog e, išriškėja kažkoks tai samokslas. Labai ačiū. Na, visi prašysiai žodžio jau pasisakė. Dabar kviečiu komisijos atstovą, e, Sandi generalinio direktorato vadovę, ponę Sabin Unšer. Prašom. Yeah, much, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę išklausyti diskusijų, juose sudalyvauti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šio komiteto nariams už jų aktyvumą ir norą aptarti šį komisijos pasiūlymą. Komisija vis dar tikisi, kad aktyviai dalyvaujant parlamentarams ir šiam komitetui parengus e, panešimo projektą bus įmanoma pasiūlymą priimti dar per šią kadenciją. Kodėl pateiktas šis pasiūlymas? Mes siekiame dar labiau sustiprinti ES maisto sistem, tiekimo sistemą. Kaip daugelis jūsų minėjote, turime atlikti reguliavimo atitikties patikrinimus dėl maisto sistemų. Ir iš principo įsitikinome, kad ta sistema veikia gerai. Mes norime padidinti skaidrumą, norime tą padaryti ambicingai, nes reikia pripažinti, kad visuomenės lūkesčiai dėl skaidrumo yra dideli, jie auga Ypač kalbant apie rizikos vertinimo procesą, turime pripažinti taip pat, kad reikia užtikrinti ilgalaikį sistemos tvarumą ir tą reikia ypatingai padaryti atsižvelgiant į maisto saugos institucijos veiklą. Be jokios abejonės, kuo daugiau skaidrumo, kuo geresnis rizikos vertinimas, tuo daugiau EFSA įgauna legitimumo savo veikloje ir prisideda prie pasitikėjimo didinimo savo darbu. Ir taip pat EFSA yra atskaitingesnė piliečiams ES mūsų demokratinėje sistemoje. Taigi mes pasiūlėme ir aš manau, kad tai yra labai svarbus ramstis būtent proaktyviai atskleisti visas studijas ir visus duomenys, duomenys kurie yra susiję su paraiškomis e, dėl pateikimo į rinką, ypač ankstyvoje rizikos vertinimo stadijoje. Tai yra pasiūlymo esminis elementas. Daug narių diskusijose minėjo ir potencialų konfliktą tarp skaidrumo ir inovacijų užtikrinimo, užtikrinimo, suderinimo. Taigi pasiūlyme yra numatyti saugikliai dėl pateisinamos konfidencialios informacijos ir atsižvelgiama į atitinkamas visuomenės teisės į skaidrumą, įskaitant ir Orhuso konvencijos nuostatas. Taigi aš manau, kad tai yra galbūt reikalingas čia ir tolimesnis paaiškinimas, bet Orhus konvencija tikrai nėra sumenkinama šio pasiūlymo. Nei intelektinės nusavybės teisė nėra pažeidžiama, duomenų išskirtinumo ar asmens duomenų apsaugos nuostatos irgi nėra pažeidžiamos. Taigi visi tie dalykai yra užtikrinami ES teisės aktuose ir taip pat ES maisto akto prasme. Kaip buvo paminėta anksčiau, pasiūlyme yra numatytos viešos konsultacijos dėl pateiktų studijų, tam, kad EFSA gautų visus reikiamus duomenys rizikos vertinimo metu, yra speciali informavimo sistema dėl užsakomų studijų komisijoje ir EFSA tokiu būdu gali patikrinti visus turimus duomenys dėl konkretaus produkto. Kitas aspektas yra tas, kad EFSA gali teikti bendrus patarimus apie tai, ko yra tikimasi ir kas yra reikalaujama iš pramonės pusės. Ir ypatingai tai aktualu kalbant apie mažas vidutinės įmonės, kad jos gautų paramos teikdamos paraiškas dėl produktų autorizavimo. Taip pat norėjome siekti dar daugiau ir užtikrinti, kad EFSA gautų prieigą prie pačių plačiausių įmanomų mokslinių duomenų, tas yra įmanoma ir dėl to pasiūlyme aiškiai yra numatyta galimybė komisijai išskirtiniais atvejais paprašyti tokių patikrinimų, patikrinimo studijų. Vėlgi, tai yra svarbus priemonių dėžutės papildymas, tų priemonių, kuriomis naudojasi EFSA ir kuriomis naudojasi komisija rizikos valdymo srityje. Šios nuostatos apriptis mūsų manimų yra pakankamai plati tam, kad būtų galima užsakyti prasmingas studijas, kurios užpildytų spragas, jeigu jų būtų. Ir visų tų priemonių bendras tikslas padidinti viešą priežiūrą, visuomenės priežiūrą. Tai yra esminis tikslas - didinti būtent ir visuomenės pasitikėjimą, rizikos vertinimo pažangą ir taip pat tai yra susiję ir su dar vienu labai svarbiu aspektu. Tai yra pagrindas, kuriant labai nuoseklę, išsame informavimo apie riziką sistemą. Mes matėme ir iš praeities, kad tai yra tas aspektas, kurį reiktų sustiprinti ir pagrindai yra būtent numatyti komisijos pasiūlyme. Mokslininkų komisijos, jų sudėtis, tas irgi buvo paminėta. Tikslas yra suteikti EFSA kuo galima geresnę, geresnę prieigą prie mokslininkų visuomenės, nes jeigu mes to neužtikrinsime ateityje, tuomet kils problemų ir tai yra refito irgi rezultatas. Turime spręsti šią problemą. Ir kaip daugelis minėjote, su kuo sutinkame ir mes, visa tai gali būti padaroma tik su atitinkamais ištekliais, tai akivaizdu, mums reiks lėšų, reiks daugiau darbuotojų EFSOje ir tai, aišku, susijęs su tam tikra kaina ir finansinis uh, finansinė ataskaita irgi tai akcentuoja. Ir dar norėčiau labai trumpai sureaguoti į kritinės pastabas, kurios buvo išsakytos apie tai, kodėl nebuvo atliktas visapusiškas poveikio vertinimas, įskaitant ir geresnį reglamentavimą. Tai yra vieno svarbaus darbo rezultatas - refit e, dėl bendrojo maisto teisės akto rezultatas. Mes labai ten išsamei konsultavome su suinteresuotais asmenimis, surinkome įrodymus per tas labai plačias konsultacijas, vyko seminarai ir panašiai. Taigi tuo etapu iš tiesų vyko labai išsamios konsultacijos. Po to vyko konsultacijos ir dėl paties pasiūlymo ir pagrindinių klausimų susijusių su pasiūlymu. Kaip sakiau anksčiau, paskatos inovacijoms nėra keičiamos iš principo, todėl kad buvo manoma, kad kadangi mes ir toliau ketiname apsaugoti konfidencialią informaciją, kad tai neigiamai nepaveiktų įmonių ar pramonės veikėjų. Man labai patiko nuoroda į vaistus, nes tikrai turime precedentą europinėme kontekste. Yra labai išsami politika susijusi su proaktyviai teikiamais duomenimis, skaidrumu, Europos, kalbant apie Europos vaistų agentūrą ir ta ataskaita, kuri neseniai pasirodė apie tai ir parodė labai pozityvius rezultatus, įskaitant ir pramonės nuomonę ir nebuvo jokių duomenų rodančių, kad bus pakengta inovacijoms ar bus panaikintos kokios tai inovacijų paskatos. Taigi manau, kad dėl to galime būti ramūs. Pagrindiniai komisijos pasiūlymo elementai leis pasiekti norimo rezultato ir aišku, mes labai laukiame tolesnių diskusijų su jumis, Europos parlamentu ir su taryba, siekiant greitai patvirtinti šį teisės aktą. Ačiū dar kartą poniai Kadenbach už jos pranešimo projektą ir dėkoju už diskusiją. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dėkuoju, ponė direktorė. Pakeitimus galima pateikti iki rugsėjo 5 dienos. Ir dar kartą prašau žodžio, ponė Kadenbach. Prašome. kündigt auf entsprechende. Äh, Aš esu indėlį į diskusiją ir Na, tikiuosi, kad mes gausim daug pakeitimų ir jie padės patobulinti šitą dokumentą. Mm, tikiuosi bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. E, punkt. O dabar 12 mm, darbo turkės punktas, 12-13 darbo turkės punktai. Mes juos svarstysime kartu, kadangi tai yra klausimai susijęs su Europos horizontu. Pranešėjas yra ponė Katainė, nuomenės referentė. Ir visi žinote, kad e, klausimai susijęs su inovacijomis, su pažanga, su naujomis technologijomis yra išskirtinai svarbi žemė, svarbu žemės ūkiui, kad e, mūsų laukia ir dabar mes svarstame horizontas 2020 ir paskui devintoji programa 21-27 e, metams Europos horizontas ir kalbam apie 94 milijardus eurų, jie turėtų būti skirti būtent šiai sričiai, kuri turėtų skatinti informacijas, pažangą, e, technologijas ir mes manome, kad 10 milijardų eurų turėtų būti skirta maistų iš natūralių šaltinių, natūralių medžiagų. Tai apima bandymus ir tyrimus žemės ūkio srityje, mm, Toliau e, Agri generalinis direktoratas turėtų būtent e, tvarkyti šitas lėšas. Tai yra labai vėlgi svarbis rytis, nes e, komisija, įtrė komitetas tiesiogiai domisi šito klausimu. Įtrė komitetas yra prieš tai, kad būtų išskirtos pozicijos, kad būtų 10 milijardų eurų skirta žemės ūkiui ir, ir, ir maisto klausimams. Taigi čia parengus dokumentą išiškėjo kitokią nuomonę, o tai yra vienas iš svarbiausių elementų bendroje žemės ūkio politikoje 21-27 metams. Tai yra e, skirti daugiau lėšų inovacijoms, tyrimams, pažangai, kurios turėtų būtent paskatinti pokyčius ir pažangą, kurią turim pasiekti. Na, bet pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Katainė nuomonės referentė ir, kaip sakiau, 12 ir 13 darbo turkės punktus svarstame kartu. Prašom. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ačiū labai pirmininkė, kolegos. Aš visiškai pritariu pirmininkui. Ta prasme, kad komisijos pasiūlymo projektas dėl tyrimų ir inovacijų finansavimo yra labai teigiamas ir tai parodo, kad komisija iš tiesų supranta šį mūsų poreikį, kuris yra būtinas žemės ūkio plėtrai, tam, kad e, galėtume susidoroti su ateities iššūkiais. E, aš džiaugiuosi gavusi šį pasiūlymą ir Ypač tai, kad e, penktoji dalis apima visus svarbiausius sektorius. Mums reikalingos tokios programos kaip Europos horizontas tam, kad galėtume didinti savo konkurencingumą, kad galėtume suteikti naujų galimybių verslui. Ir šią programą galima pasinaudoti kaip priemonių ieškant sprendimų klimato pokyčių srityje. Tai turi didelį poveikį žemės ūkio sektoriui. Skiriamas finansavimas, aš kalbu apie 10 milijardų e, eurų, yra labai svarbus siekiant surasti sprendimus, kad pasiektume e, tvarios plėtros e, tikslus. Pavyzdžiui, antrasis tikslas - kova su badu. Noriu pabrėžti, kad dalis e, skiriama žemės ūkiui, dalis lėšų skiriama žemės ūkiui turėtų būti išlaikoma e, visame biudžete ir turėtų padidėti, kai didėja visas bendras biudžetas. Ir aš manau, kad šis komitetas gali padaryti labai svarų įnašą į šią e, dalį. Matome, kad 10 milijardų yra skiriama žemės ūkio sektoriui. Žinome, kad šis komitetas užtikrins e, finansavimą savo sektoriui ir labai svarbu šią žinę perduoti kitiems, e, o būtent e, ITRE komitetui. Šis komitetas gali tikrai padėti dirbant Šioje temoje maistas ir e, natūralūs maisto šaltiniai. Žemės ūkio komitetas. Tai yra ta vieta, kur reikia aptarinėti šiuos klausimus. Kita vertus, mes lauksime komentarų ir kitose srityse. E, nei vienas. Taksi perustutkimuksen arvoa. Nei vienas rytis nėra nepriklausoma nuo kitų. Mes turime žiūrėti į viską komplekse, pavyzdžiui, turėti galvoje e, biožiedinę ekonomiką ir panašiai. Toliau, jeigu pažiūrėtume į septynes sritis, kurios susijusios su penkta grupe, tai noriu atkreipti jūsų dėmesį į ketvirtą e, pasiūlymą, kur kalbama apie jūrą ir vandenynus, tačiau nepatenka į taikymos rytį gėlį vandenis. Man atrodo, tai yra labai svarbu apriepti tas, e, e, tuos vandenius taip pat, nes tai yra vandens teritorijų dalis. Taip pat e, palankiai vertinčiau miškininkystės įtraukimą į intervencijos rytis, nes miškininkystė yra puikus biožėdinės ekonomikos skatinimo pavyzdys. Kalbant apie daugiametį strateginį planavimą, čia turime užtikrinti, kad Europos horizontas būtų įgyvendintas tiksliai, turint omeny penktą grupę. Reikia nepamiršti bendrosios e, žemės ūkio politikos tikslų. Ir taip pat išlaikyti tą ryšį tarp BŽP ir e, Europos horizonto. Turime išvengti konfliktų uh, nors biudžetai yra skirtingi ir tikslai yra skirtingi. E, taip pat norėčiau pabaigai pakalbėti apie e, misiją. Kol kas neturime detalios informacijos ir norėčiau, kad komisija pateiktų informacijos apie procedūras. Noriu pasiūlyti, kad misija, e, misijos pavadinimas būtų anglės dioksido kiek kiekio požiūrio neutralios atsparios maistingos ir nulinio maisto atliekų sistemos 2035. Ši misija tikrai būtų postumis inovacijoms. Mes turime ieškoti alternatyvių būdų perėti prie klimatui palankaus žemės ūkio. Ir vienas iš pagrindinių elementų tai yra sumažinti ir galiausiai visiškai nutraukti atliekų kiekį ir veiksmingai panaudoti pašalinius produktus ir atliekas iš pramonės gamybos grandinių. Tokie mano pagrindiniai komentarai ir laukiu dabar jūsų nuomonių ir pastabų. Dėkoju. Dziękuję, pani poseł. Dėkoju, ponė. Dabar e, pasisakymai. Pirmia, pirmiausia, ponas Bukovič. <coughs> Thank you. Uh... Dėkoju. Mano koleg... kolegos šiandien nėra. Kalbu savo kolegos Tomo Vanderkendelare vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas, aš skaitysiu jo teksto, jis yra trumpesnis, ponė pirmininkė, taigi aš perskaitysiu greičiau. Mėly kolegos, visų pirma noriu pasveikinti komisijos pasiūlymą Europos horizontas ir kaip pranešėjas esu tikras, kad padidintas finansavimas e, maistui ir inovacijoms maisto ir natūralių maisto šaltinių srityje yra būtinos, tai padės užtikrinti, padidinti ES konkurencingumą ir tai taip pat yra svarbus siekiant tikslų, kurie yra numatyti jungtinių tautų organizacijos. E, šie tikslai bus įvertinami komisijos indikatoriais, kad mūsų tikslai būtų įgyvendinti, naujų technologijų kūrimas ir gyvendinimas bus būtinas. Todėl pritariu pranešėjos pasiūlymui pridėti žodį žemės ūkio prie penktos grupės pavadinimo. Tai yra e, logiška pakeisti pavadinimą nes maistas yra gaunamas e, žemės ūkio veiklos pasiekoje. Taip pat e, reikia atspindėti ir aplinkosauginius tikslus. Taip pat reikia turėti e, omenyje pirmąjį tvarios plėtros tikslą, tai yra skurdo šalinimas. Jeigu šis tikslas nėra Labai svarbu pasiekti šitą tikslą ir noriu pabrėžti, kad informa, inovacijos ir tyrimai turi apriepti ir ūkininkus, ir jų gyvenimo sąlygas. Inovacijų ir tyrimų projektai nebus sėkmingi, jeigu negausime um, proveržio mok, mokslo srityje. Turi būti pagerintas maisto gamybos ekonominis ir visi kiti aspektai. Dėkoju. Dėkoju pirmininkui už šį pranešimą. Komisijos pasiūlymas skirti 10 milijardų eurų tyrimams ir inovacijoms penktoje grupėje parodo, kad komisija pripažįsta žemės ūkio sektoriaus svarbą. Ir tai yra taip pat e, šio sektoriaus indėlio e, pripažinimas. Aš pritariu pranešėjui ir jo pasiūlymui įtraukti žodį žemės ūkis į šios grupės pavadinimą. Mes iš tikrųjų visiškai priklausome nuo mūsų ūkininkų, kalbant apie maisto gamybą ir apie tvarų žemės naudojimą. Ir tai reikia tinkamai atspindėti grupės pavadinime. E, Europos horizonto programa remiasi tam tikrais fundamentaliais principais. Tai yra moks, moksliniai tyrimai. Ir tam, kad atskleistume didžiausią potencialą, būtina užtikrinti bendradarbiavimą ir partnerystę. Kad Europos horizontas 2020 būtų įtvirtinti, reikia toliau tęsti aukštus standartus atitinkantį darbą. Ir tas darbas turi atitikti aukščiausius standartus tarptautiniu mastu. Ūkininkai turi turėti galimybę gauti inovacijas, technologijas ir mokslinių tyrimų rezultatus tam, kad gamintų produkciją e, tvariausių būdų, tam, kad būtų galima pamaitinti pasaulio žmonės ir apsaugoti aplinką ateities kartoms. E, reikalinga geriausia, geresnė pusiausvyra taikomosiuose ir kituose moksliniuose tyrimuose, tam, kad nauji atradimai kuo greičiau būtų paverčiami tomis technologijomis, kurios galėtų vesti komercinio produkto link. Aš pateiksiu keletą e, pakeitimų ir dabar dėkoju pranešėjui. Dėkoju, ponia Hoibuš. Ačiū labai. Žinoma, tyrimų programos yra labai svarbios ir yra svarbu jas užtikrinti. Labai dažnai apie jas kalbama bendrais terminais, bendrais žodžiais ir kaip politikai ne visada galime palaikyti uh, arba pakreipti tokias programas kažkuria konkrečia e, kryptimi. Prieš tai kalbėjom apie pesticidus ir štai šioje srityje reikės labai daug tyrimų atlikti, turint omenyje mūsų tikslus e, ir metodus, darbo metodus. Dviejų metų programoje bus aptartos visos e, detalės, o parlamente mes niekaip negalėsim daryti poveikio dėl to, kad patys nedalyvausime šiame darbe, dėl ko aš apgailestauju. Kalbant apie e, tyrimų programas, e, manau, kad jos turi užtikrinti, kad būtų atlikta e, moksliniais duomenimis pagrista analizė tam, kad ateityje komisija būtų labiau orientuota į tikslus, į rezultatus. Mums e, reikia turėti labai gerus tikslius duomenys, aplinkosauginius duomenys, kurių šiuo metu mes neturime. Ir mes turime e, sugebėti paaiškinti mokesčių mokėtojams, kodėl tiek pinigų investuojame į mokslinius tyrimus. Kitaip tariant, mes turime užtikrinti, kad tyrimai ir mokslo pažanga padėtų mums siekti tvarios plėtros tikslų ir kad tai būtų matoma. ES prisėmė tokį įsipareigojimą ir mokslinio tyrimų programos turi leisti mums pasiekti aplinkosauginių tikslų, maisto saugos tikslų. Turime užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir sąžiningą darbo užmokesti žemės ūkio darbuotojams. Iš kitos pusės matome ekonominius reikalavimus, kurie turi kuriuos taip pat turime turėti omenyje ir tarp visų šių reikalavimų turi būti pusiausvira. E, turime kalbėti apie visus šiuos aspektus kartu, o ne atskirai. E, moksliniai tyrimai yra būtini ir dėl to Europos horizontas ir atsirado. Džiaugiuosi, kad e, Prieš tai e, kolega iš APP jau kalbėjo apie tai. Ir tai tikrai yra ta tema, kuri verta mūsų dėmesio ir mes galime padėti šiame darbe Kristijanų Ilę. Turime palaikyti mokslininkus tam, kad jie galėtų dirbti drauge su maisto pramonės atstovais tam, kad būtų rasti geri praktiniai sprendimai. Tuo jau baigsiu. Paraiškų pateikimo procesas šiuo metu atrodo labai ilgas, nes gali prireikti savaičių ar net mėnesių projektui įvertinti. Ir šį e, paraiškų procesą reikėtų paprastinti. Tam, kad ūkininkai ir maisto gamintojai, taip pat ir mokslininkai E, gautų kuo greičiau praktinius sprendimus ir nepasimestų biurokratijos procedūrose paraiškų pateikimo metu. Ponas Danta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakė e, kolega, kurie atstovauja mūsų komitetą rengiant šitą dokumentų paketą. Tyrimas labiau negu bet kada yra pagrindinis elementas – kai mes susidurėme su naujais iššūkiais, kaip pavyzdžiui klimato kaita, aš norėčiau pabrėžti, kad visuomenė abejoja technologijomis, kuris naudojamos žemės ūkėje daug metų. Ir tam, kad perėtume prie kitų etapų, ne, bet daugiau negu bet kada mums reikia tyrimų, reikia esminių tyrimų, taikomųjų tyrimų, bet taip pat ir technologijų perkelimo projektas, kurį pristatė komisija. atspindi žemės ūkio valią, bet e, tai yra skatinimas, bet e, ir komitetuose, ir parlamente e, girdys pasigirsta balsų, kad 10 milijonų tai yra per daug, kad būtų galima juos skirti kariniam biudžetui, dar kitur papildoms keletą milijardų ir mes, mūsų komitetas turėtų ginti šitos 10 milijardų. Aišku, kova bus arši, bet mes tikrai turim remti žemės ūkio kultūrą, e, žemės ūkio Europoje ir mes turim išlaikyti šį, šį biudžetą nes jis yra skirtas ir privatiems partneriams, bet ir viešiems tyrimams, nes mes abejojame kai kuriamis technologijomis ir tas mm, viešasis tyrimas tapo labai e, silpnas ir nėra nepriklausomas. Dėkuoju. Na, e, ryšys tarp tyrimams skirtų e, lėšų, na, tai turi būti parama žemės ūkio ateičiai. Ir būtų blogai, jeigu mes atsisakytume savo pozicijos, o šis sektorius e, ypatingai jam trūksta paramos, jeigu kalbėsim apie įvairia, tyrimus įvairiose srityse, nes tai yra ir biologija, ir chemija, ir rinka. Na, bet tęsim diskusiją, ponia e, Kaneroje Kmalvin. Prašome. Dėkuoju pirmininkė, aš pasisakysiu šešėlinį pranešėjo vardu kolegos Rikardo, kuris e, rengė ir sieja Europos horizontą e, su tyrimais. Jis tai užsima tyrimais visą savo gyvenimą ir jis turi, palaiko ryšius su žemės ūkio sektoriumi ir žino svarbiausius dalykus šitam sektoriui. Jis teigia, kad inovacijos žemės ūkio sektoriui turės didelę naudą ir žemės ūkiai, ūkininkams ir ir, ir aplinkai. Reikėtų kuo greičiau finansuoti tyrimus, kurie yra susijęs su maisto medžiagomis ir e, aplinkos apsauga, nes turim parengti, e, turim gaminti žemės ūkio produktus ir tai turėtų atsižvelgti į e, ūkininkų rūpeščius ir į aplinkos skaitos klausimus, su kuria susiduria visa visuomenė ir naudoti kai kurias priemonės, tai turėtų leisti pasiekti dviejų tikslų. Tai yra ilgalaikio tvarumo ir tai yra galima pritaikius inovatyvius sprendimus žemės ūkyje, kaip pavyzdžiui, tikslus žemės ūkis ir reikia galvoti apie maisto švaistimą visoje grandinėje Jis mano, kad šita e, sritis nusipelno didelio dėmesio ir ypač ateičiai. E, reikėtų identifikuoti ir kovoti su maisto švaistimu. Manau, kad tai prisidės prie mm, maisto kiekių e, padidinimo ir padės saugoti gamtinius išteklius. Taip pat reikėtų pabrėžti tai, kaip e, tyrimas mokslo srityje galėtų būti naudingas ūkininkams. Čia yra didelis iššūkis, sinergija su PAK teisės aktais taip pat turėtų būti maksimaliai ištirtas ir mm, BŽP finansavimas turėtų būti padidintas, kad nebūtų pakengta ūkininkams, kad jie galėtų teikti, daryti tai, ką daro, jie turėtų atlikti visuomenės užduotį ir teikti maisto produktus ir galiausiai tyrimo poreikis turėtų prisidėti ir prie inovatyvių sprendimų mažiems ūkininkams rengimo, e, atsižvelgiant į ilgalaikį finansavimą. Aš dėkuoju jo vardu. Labai ačiū. Dabar jau visi norėjo pasisakyti, pasisakė, sąrašas baigtas. Ir galime kreiptis į komisijos, Europos komisijos atstovus. Prašome, ponas Hit, žodis jums. Okay. Thank you. Um, th Ačiū. Dėkoju Žemės ūkio komitetui ir poniai Katainen už parengtą pranešimą. Man atrodo bendrai, mes labai sveikiname jūsų konstruktyves pastabas ir kai kurios pastabos buvo išsakytos, prašant paaiškinimų dėl to, kas yra adekvatus, kas yra vandens aplinka, kalbant apie vandeninus, jūras ir panašiai. Ir e, tikiuosi, kad galėsime paaiškinti tuos dalykus. Yra kitų klausimų, kuriuos reiktų irgi paaiškinti ir apmastyti. Taigi, galbūt kažką pražiūrėjome. Kita vertus, manau, kad e, dauguma pakeitimų yra redakcinio pobūdžio ir aišku, komisija nori palikti šią programą, kuo galima tikslesnę ir nesivelti per daug į detalės. Ir detalės, kaip jūs teisingai sakėte, yra susijusios ir su procesu, kur bandoma nu, nustatyti mokslinio tyrimų konkrečius tikslus. Tas bus daroma vėliau, dėl to komisija ir siūlo apibriežti būsimas misijas ir siekius bei partnerystės, taigi tas bus daroma jau kito proceso metu. Uh, Man atrodo, kad žemės ūkis yra žinoma labai svarbus ir tai buvo paminėta. Aišku, norime paminėti ir klimatos kaitos reikšmę ir aplinkosauginius klausimus akcentuojame. Norime kalbėti ne tik apie pirminės gamybos ciklą, bet taip pat integruoti ir aplinkosauginius aspektus į maisto gamybą sėti tai su maisto aspektais, pirminė gamyba ir panašiai, atsižvelgiant į naujus poslinkius, maisto atlieka ir kiti likučiai kad būtų užtikrinama žiedinė ekonomika. Norime tokia, tokį darnų paketą parengti ir aišku, jeigu bandome įvardinti, apie ką šis paketas, tai mes nusprendėme parengti tikrai labai trumpą šios grupės pavadinimą - maistas ir gamtiniai ištekliai. Ir aš puikiai suprantu, kiek svarbus yra žemės ūkis kad jūs norite tai įtraukti į pavadinimą, tačiau noriu, norėtumėme dabar tą pavadinimą palikti kuo galima trumpesnį, nes priešingų atveju baisu, kad tas pavadinimas bus penkių eilučių ilgio, taigi tai nebus naudinga niekam. Ir vėlgi, kaip sakiau, Tikrai labai vertinu indėlį. Mes atidžiai visą tai peržiūrėsime, pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Vertinu jūsų paramą ir tam, kad komisijos pasiūlymas dėl 10 milijardų eurų būtų išsaugotas šiai konkrečiai grupiai finansuoti, kaip jūs ir sakėte, ekonomikos transformavimas remiantis gamtiniais ištekliais, ne tik maistu, bet ir kitose srityse. Tai yra labai svarbu klimato kaitai, energetikai, aplinkai ir manau, kad svarbu moksliniai, svarbus moksliniai tyrimai, inovacijos, investicijos, kad būtų surasti tokie sprendimai, kurie leistų sistemai transformuotis per atinančius metus ir dešimtmečius, nes tai yra labai svarbu. Svarbu, kad tos transformacijos įvyktų. Taigi dar kartą dėkoju už pasisakymus. Na, o dabar kreipiuosi į ponę Katainen, kad ji galėtų atsakyti į pastabas. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms. Aš pasižymėjau kai kurios naujus pasiūlymus. Labai džiaugiuosi kai kuriais iš jų labai džiaugiuosi, kad e, žemės ūkio įtraukimas į pavadinimą buvo palankiai vertintas e, komisijos. Ir aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad mūsų išsakyta, kad, kad tie kriterijai būtų akcentuojami, ypač kalbant apie klimato kaitą, tai yra labai svarbu vertinant tai, kas vyksta praktikoje ir ūkininkai turi kažkaip sugebėti tuo pasinaudoti. Taigi, aš manau, kad mes turime užtikrinti, kad maisto gamyba, maisto gamybos srityje būtų pasiteltos visos ekspertinės žinios. Ir tai, aišku, susiję ir su tuo darbu, kuris atliekamas universitetuose, moksliniuose uh, institutuose, mokslinio tyrimo institucijose. Labai svarbus čia, aišku, yra ir finansavimas. Ir dar, pirmininkė, manau, kad reikia užtikrinti, kad nebūtų sumažinta 10 milijardų eurų suma, kuri buvo skirta šiam tikslui. Na, gerbėmėjai, mes, manau, kad ne visuomet parodome tą plotį tą apimti, ką mes norėtume įtraukti į tą programą, apie klausimus, kaip yra, kad ji būtų suprantama ir e, ne vien tik tai ūkininkams, bet tai, kad tai yra apima ir gamintojus, ir, ir maisto gamybą, ir e, tai traukia ir e, gyvūnų, ir augalų apsaugą, tai susijęs su chemija ir trašos ir augalų apsaugos priemonės. Mm, e, na, viskas. Ir jeigu mes kalbam apie inovatyvumą, apie tai, kad iki 2050 metų turime padidinti 70 procentų maisto produktų gavybą, kai kas sako, kad ne 100 procentų padidintų, tai yra didžiuliai iššūkiai. Ir E, žemės ūkiui naudojamo žemės plotai mažėja. Taigi reikia tai pakeisti naujomis formomis ir tyrimai yra išskirtinai svarbus, yra nepaprastai reikalingi. Ta, ką sakiau ir pradžioje, parama pagal bendrai žemės ūkio politiką tyrimams e, tai yra vienas iš paaiškinimų, kodėl uh, mažėja lėšos žemės ūkiai pagal antrąjį ramstį. Ir tas papildymas, ta viltis, naujas požiūris buvo. Bet, kaip sakė komunistijos narys Hogan, na, 10 milijardų ir taip pat sakė, kad reikėtų tirti tą 10 milijardų tyrimams. Taigi reikėtų žiūrėti, reikėtų sankoti, kad e, tos lėšos būtų skiriamas būtent e, tam minėtam tikslui. Daug kas yra susijęs su breksitu, kaip žinote. Lėšos e, naudojamos mokslo ir, ir įvairiuose projektuose. Čia Britanija labdirbo labai aktyviai ir koordinavo kai kurios europinius projektus. Taigi reikėtų užpildyti šitą spragą, galbūt e, taip, kad Didžioji Britanija norės bendradarbiauti tam tikrą dalimi ir finansuodama, tai yra prisidėdama prie bendrų tyrimų, nes e, tai yra mūsų bendras interesas. O manau, kad prie šios temos dar sugrįšime ir reik,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 You understand? Da, este important să ne gândim cum facem transferul din cerci. Okay? Mamy jakiś, jakiś problem techniczny. Okay. Prosimy chwilę poczekać. Okay. Okay, we can start. Da, domnule președinte, foarte pe scurt, iar, <laughs> again. Da. Pirmininkė, labai trumpai. Labai svarbu akcentuoti mokslinių tyrimų pritaikymą praktikoje. Tai yra problema, su kuria susidurėme, kaip praktikoje įdėkti tai, kas yra ištirta mokslo plotmėje ir kaip surasti kasdieniam gyvenimui primtinus sprendimus žemės ūkio ir kitose srityse. Dėl to norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu mokslinius tyrimus pritaikyti kasdienėme gyvenime visuose sektoriuose. Ačiū. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myśmy... Na... Labai ačiū. Na, koordinatorių posėdėje mes svarstėme temas, kad reikėtų pačioj pradžioj metų, kitų metų pradžioje surenkti klausimus ir manau, kad ši tema, mokslinių tyrimų tema, turėtų likti viena iš svarbiausių klausimų temų. Nes reikia, ir reikia tam tom diskusijom pasiruošti. Na, baigėme šito punkto svarstymą ir jeigu būtų galima pereiti prie kito darbo turkės punkto nepaprastai įdomaus. Ir 14 e, punktas tai yra tyrimas vilkų ir kitų didžiųjų plėšrūnų atkūrimo ir jų atkūrimas ir jų poveikis ūkininkams bei jų pragyvenimo šaltiniams Europos kaimo vietovėje, taigi kas vyksta kaime, ar tai yra didelė grėsmė, gamybos, gamybai ir gyvulininkystiai kilantis pavojus. Tyrimą užsakė Agri komiteto prašymų. Tyrimą atliko ir pristato ponas John Linel, Norvegijos gamtos tyrimo instituto institut atstovas, apie tą temą kalbėjome ir lankydamėsi Suomijoje, bet tai nėra vien tik tai Suomijos problema, bet tai yra labai e, plačiai keliama problema, jie ją kelia ūkininkai įvairiose ES valstybėse, tai yra vilkų kiekis ir kitų laukinių gyvūnų plėšrūnų kiekis nes e, toks požiūris, na, susijęs su aplinka, su gyvūnų apsauga, bet tai padarė poveikį ir tam, kad nebeliko biologinės pusiausvyros, bet geriausia būtų, jeigu mūsų svečias tai pristatytų jums 20 minučių. Aišku, per mažai, bet na, per 20 minučių komisija parlamente tai labai daug komiteto, komisijos pirmininkas mm, Baroso kalbėjo 19 minučių apie 5, 5 metų laikotarpį. Mums tik tai mm, viena dvi minutės skiriamas pasisakymam, bet dabar suteikiu žodį jums. Um, be... Ačiū, man labai malonu, kad suteikite man tiek daug laiko. Klausimas yra labai kompleksiškas, nes yra nedaug aplinkosauginių klausimų, kurie yra susijęs su tokiais iššūkiais visoje Europoje. Nes tai, kad sugrįžo vilkai, e, kiti plėšrūnai, tai keičia Europos kraštovaizdį, nes tai, kas visame žemynė buvo daroma, bandant išsaugoti tuos gyvūnus, pavyzdžiui, keliose hektaruose arba kvadratiniuose kilometruose, mes kalbame, kad visame žemynė bandome išsaugoti tuos plėšrūnus. Taigi, čia yra tas sanduris tarp tokių gyvūnų išsaugojimo ir žemės ūkio veiklos. Ir paliesiu kelis klausimus. Pirmiausia, pristatysiu, kokia yra situacija su tokiais plėšrūnais Europoje, kalbėsiu apie tai, kaip tai paveikia galvijų auginimą, kalbėsiu apie švelnimo priemonės, kurios egzistuoja ir pabandysiu parodyti, kaip reikia jas integruoti į platesnę kaimo politiką. Negalime jų vertinti pavieniui. Taigi, stambus plėšrūnai. Jeigu grįžtumėme prieš 50-60, tai kas buvo prieš 50-60 metų, viskas buvo kitaip. Lūšys, erniai, vilkai, jų buvo labai nedaug. Faktiškai vakaruose ir vidurio Europoje jų beveik neliko. Šiandieną mes matome tai, kas yra vienas didžiausių saugojimo rezultatų, nes visos keturios rūšys sugrįžo į tas rytis kur, ir tas vietovės, kur anksčiau jų nebuvo. Ir tie skaičiai nuo 12 iki 16 metų buvo surinkti, tai paskutinis laikotarpis, kur buvo pateikta Europinė apžvalga ir dabar jau visoje Europoje mes kalbame apie vilkų populaciją. 17 tūkstančių maždaug jų yra Europoje, 13-14 tūkstančių yra Europos Sąjungoje. Jie randami visose ES šalyse, išskyrus Luksemburgą. Taip yra bent jau pastarosius keletą metų metų. Netgi Danijoje yra vilkų. Net prieš 20 metų buvo sudėtinga tą įsivaizduoti. Taigi, tie vilkai nėra vienos, vienos populiacijos vilkai, tai yra devynios skirtingos populiacijos, kai kurios yra labai nedidelės, kai kurios yra pažeidžiamos, kitoms nėra aktualūs išsaugojimo, aktualios išsaugojimo priemonės. Uh, tai nėra ta viena bendra tokia didelė populiacija. Dėl lokių čia vėlgi skaičius panašus, nuo 17 iki 18 tūkstančių visame žemynė jų randame, 15-16 tūkstančių randame Europos Sąjungoje. Lokiai, čia jų situacija šiek tiek yra kitokia, yra 10 populiacijų, ir kai kurios yra labai nedidelės, pavyzdžiui, e, Prancūzijos Pirėnuose arba Alpėse, Italijos Alpėse, kai kurios populiacijos didžiulės, pavyzdžiui, 7-8 tūkstančiai gyvūnų, taigi jų išsaugojimo situacija irgi vėlgi yra įvairi, kritiškai nykstantis ir nekto, iki neaktualu. Su lūšimis yra kitaip, 8-9 tūkstančiai Europoje, 7-8 tūkstančiai maždaug jų randama Europos Sąjungoje, jų yra maždaug 11 tokių populiacijų, kai kurios, ne, ne, kurių yra labai nedaug, keli gyvūnai ir kitų, kitų atveju yra keli tūkstančiai. Erniai tai yra ta rūšis, su kuriais gal žmonės nėra labai susipažinęs plačiai, tačiau tai irgi yra pla, stambus plėšrūnai, kurie randami Šiaurėje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, tik tai tūkstantis maždaug tokių gyvūnų yra Europoje. Tai yra stambus plėšrūnas, kuris yra labai aktualus išsaugojimo prasme ir ES čia turi prisimti didžiulę, didžiulius įsipareigojimus. Mes surinkome duomenis apie galvijus ir prarastus, prarastus galvijus iš 19 valstybių narių, taip pat Norvegijos ir Šveicarijos pasitelkėme duomenis. Ir dėja, mums nepavyko gauti duomenų iš Ispanijos, Lenkijos, Bulgarijos, Austrijos ar Rumunijos. Tai yra labai svarbios šalys. Tačiau tiesiog negavome iš jų duomenų. Švedija, Italija turi tik dalinius, dalinius duomenis. Uh, iššūkis ypatingai aktualus tose šalyse, kur yra federalinė struktūra, nes ten duomenys dažnai yra surenkami tik tai įvairių valstijų pagrindų ir lygmenių, regionų lygmenių ir nėra dalyjamasi tą informaciją. Na ir pirmas vaizdas štai koks. Kiek galvijų paveikė tie stambus plėšrūnai. Žalia spalva rodo tai, kiek avių buvo sudraskyta nukentėjo. Taigi čia pagrindinė esmė yra ta, kad dažniausiai avys nukenčia nuo tokių plėšrūnų, šiek tiek oškos, pavyzdžiui, Graikijoje, Kroatijoje, Portugalijoje. Suomija, Norvegija yra kraštuose pažymėta oranžinė spalva. Tai kiek, pavyzdžiui, buvo nukentėjo e, auginamų elnių toliau. Taigi daugiausiai dėmesio skiriame avims, kadangi avys labiausia nukenčia nuo plėšrūnų tokių. Avių auginimas Europoje išgyvena esminius pokyčius. Grafoje matote, kiek sumažėjo avių Europoje nuo 99-ųjų iki dabar. Ir populiacija Europoje nuo 8, sumažėjo nuo 180 iki 90 milijonų maždaug per tuos aštuonerius metus. Ir vėlgi, kiek pas, paplitusi, paplitęs yra avių auginimas irgi viskas labai pasikeitė. E, sumažėjo auginimas vakaruose, naujosiose valstybės narėse padidėjo. Ir e, avys yra dabar auginamos labiausiai ten, kur yra daugiausia randama plėšrūnų. Dėl to anksčiau galbūt ir nebuvo tie skaičiai tokie dideli. dideli. Uh, 87 milijonai Europoje, 58 milijonai yra žemynės ES šalyse. Ir didelė dalis tų avių yra šalia stambių plėšrūnų. Uh, Ir tie duomenys, kuriuos surinkome apie kompensacinės išmokas, rodo, kad vidutiniškai iš 21, 21 tūkstantis avių už jas buvo išmokėtos kompensacijos ES, neįskaitant čia Lenkijos, Ispanijos, Rumunijos, Austrijos. Iš jų 92 procentai buvo krito dėl, dėl e, vilkų, kiti dėl lūšių ir ernių. Jeigu mes įtrauktumėme čia Norvegiją ir Šveicariją, pamatytumėme, kad dvigubai šauktų nužudytų, sudraskytų gyvūnų skaičius. Tačiau taip yra dėl to, kad ypatingai daug yra randama vilkų ir lūšių Norvegijoje. Taip pat matome, kaip smarkiai, kiek yra tų nuostolių patirima. Aš čia išryškinau tuos gyvūnus, už kurios buvo išmokėti uh, išmokėtos kompensacijos. Būtent kiek avių buvo sudraskyta vieno vilko ar lokio šalyje. Kalbant apie vilkus, matome, kad Norvegija ir Prancūzija yra to šalis, kur vilkai pagal proporcijas kelia problemų. 40-30 maždaug avių kiekvienam vilkui už jas išmokamos kompensacijos Prancūzijoje ir Norvegijoje. Taip pat e, yra šalių, kur nuostoliai labai nedideli. Pavyzdžiui, grafos pabaigoje viena ar dvi avys buvo vieno vilko sudraskytos per metus. Tai dažniausiai yra tos šalys, kur e, gyventojų, kur, kur atsiprašau, atsiprašau, vilkų populiacija yra gan didelė. Taigi vilkų po, poveikis labai skirtingas skirtingose šalyse. Ir taip yra dėl to, kaip yra uh, auginami galvijai. Pažvel, pažvelgsime dabar į lokius. Čia situacija yra kitokia. Norvegija, Prancūzija vėlgi yra viršuje, nes poveikis pats didžiausias. Šveicarijos skaičiai nėra labai patikimi, nes pas juos tų lokių pasitaiko tik retsikiais. Ir matome, kad dvi šalys susiduria su didžiulė problema, kitos šalys mažiau mat, patiria tą problemą. Kai, kai, kai kuriais atvejais mažiau nei viena avis sudraskoma lokio per metus. Taigi matome, kad konfliktas gali būti labai dramatiškas, bet pažvelgus į grafos apačią matome, kad tas poveikis nebūtinai jau yra toks didelis. Lūšys. Čia situacija vėlgi labai įdomi, Norvegija viršuje. Prancūzija labai smarkiai atsilieka antroje vietoje, o visos kitos šalys iš tiesų labai mažai čia yra problemų su lūšimis. Mažiau nei viena avis nu, nu, sudraskoma lūšies per metus. Uh, dabar tokių pusiau um, namuose auginamų tokių elnių. Čia yra situacija kitokia lyginant su avimis, nes tokie e, elniai nėra visiškai jau taip domestifikuojami, jie yra labiau laisvėje auginami ir čia vis iš tiesų yra kitokios galimybės, e, kalbant, e, lyginant juos su avimis ir jų intensyviu auginimu. Švedija pavyzdžiui, nemoka kompensacijų. Jie moka už riziką, pavyzdžiui. Tai reiškia, kad tada reikia interpretuoti tą skaičių Švedijoje. Dabar kalbame apie 35-60 tūkstančių galvijų, už kurios išmokamos kompensacijos per metus Norvegijoje ir Švedijoje. Tai maždaug 5 procentai visų, visos populacijos už ją išmokamos kompensacijos. Taigi tai yra kur kas didesni skaičiai nei kalbant apie kitus galvijus. Aišku, elniai susiduria ir su e, klimato kaitos problemomis ir tankio problemomis, bandos kartais viršyje pajėgumus ir tada labai sudėtinga užtikrinti tinkamą jų auginimą, atsižvelgiant ir į klimato kaitą, ir į plėšrūnus, ir jų ganimą ir panašiai. Taigi, nedaug yra galimybių apsaugoti tokius elnius ir trys šiaurės šalys valdymo sistemą patvirtino atsižvelgiant į e, plėšūnų intensyvę kontrolę ir moka labai išsames didelės kompensacijas. Taigi elnių atvejs čia yra ypatingas ir labai rimtas, sudėtingas klausimas, kurį dėlių sprendimų čia neįsivaizduojame. Grįžtant prie avių ir kitų galvijų. Priežastis, kodėl mes matome, kad yra tokie didžiuliai skirtumai tarp įvairių šalių, taip iš dalies yra dėl to, kaip auginami tie galvijai. Pagal kokias sistemas Norvegijoje ir daugelie Alpių šalių avys yra auginamos ten, kur nėra vilkų. Ir, pavyzdžiui, ištisus mėnesius jos ganosi neprižiūrimos. Ir, pavyzdžiui, kai vilkai grįžta į tokį, tokias vietovės, tada jau tarp vilko ir avies nėra nieko, jokios apsaugos. Ir tada tokiose, pagal tokiose, tokias sistemas nuostoliai gali būti milžiniški. Pavyzdžiui, kalbant apie vilkus, Norvegijoje maždaug 500 kartų nuostoliai patiriami didesni nei Švedijoje. Taigi šalis, kur kraštovaizdžiai panašus, situacijos panašios, tačiau vilkai Norvegijoje penkis kartus daugiau sudrasko avių nei Švedijoje. Ir čia skirtumai yra tokie dėl to, kad Norvegijoje avys ganosi laisvai kalnuose, o Švedijoje e, avys ganosi garduose. Taigi, e, užtvertos. Taigi matome, kad čia tiesiog skirtingos avių auginimo sistemos lais, lais, laisvėje arba prižiūrimos avys. Tai nuo to ir priklauso nuostoliai. Toliau tos avys, kurios ganosi laisvai. Aišku, jeigu jau užpuola vilkai, tada nuostoliai milžiniški. Čia neįmanomi sprendimai jokie tada. Aišku, jeigu yra aptveriamos ganyklos, tuomet gali būti, pavyzdžiui, ir šunės naudojami, kurie užtikrins papildomą apsaugą, gali būti elektrinės vielos naudojamos, tvoros naudojamos. Uh, ir tada jau nuostoliai minimalūs. Taigi, kai avys e, auginasi, e, atsiprašau, avys auginamos tose aptvertose ganyklose, tai tada nuostoliai jau yra labai nedideli. Ir tose sistemose, kai avys ganosi, pavyzdžiui, ganyklose kur nors kalnuose, tai čia, aišku, yra tam tikra istorija, tokia auginimo avių istorija, kai yra naudojami aviganiai, šunės. Ir Pietričių Azijoje, Europoje, atsiprašau, naudojama ši sistema Balkanuose, Karpatuose, Italijoje. Tos nu, sistemos vis dar naudojamos ir tokiu būdu iš tiesų labai užtikrinama veiksminga avių apsauga nuo lūšių ir vilkų. Problema yra ta, kad yra šalių, kurios atsisakė tokių sistemų. Pavyzdžiui, taip nutiko Norvegijoje, Alpių šalyse. Ir tokių darbo prasme našių sistemų įdėgymas yra iš tiesų sudėtingas ir brangus. Taigi patirtis kaip ir yra, patirtis vis dar naudojama. Tačiau pagrindinis iššūkis yra struktūrinio, ekonominio ir socialinio pobūdžio, kadangi labai sudėtinga tokį darbo prasme naš, tokią sudėtingą intensyvę sistemą įdėkti, kuri anksčiau, kurios anksčiau buvo atsisakyta, tarkim. Ir vienas dalykų, kam skiriame daug laiko šioje studijoje, kalbant apie konfliktą tarp galvijų ir plėšrūnų. Tai bandome akcentuoti tai, kad yra skirtumas tarp ekonominio poveikio sudraskytų galvijų ir konflikto. Bendrai kalbant, poveikis yra tai, ką e, vilkas padaro aviai. Ekonomiškai įvertinamas poveikis. Konfliktas yra techniškai tai, kas uh, ką vertina skirtingi žmonės ir skirtingos suinteresuotos grupės. Taigi socialinis konfliktas yra konfliktas tarp įvairių žmonių grupių. Ir tie du dalykai yra labai skirtingi. Ir paprastai Europoje mes matome labai nedidelį ryšį tarp ekonominio poveikio masto ir to, kiek tai priveda prie socialinių ar politinių konfliktų. Ir tai, ką mes sužinojome apie konfliktus, yra būtent tai, kad jie susiję ne vien tik tai su avimis, būtent kad daug labai kontroversiškų, ryškių pareiškimų e, apie vilkus padaroma, vertinant e, avį kaip kokį vaizdinį, bet tai simbolizuoja ir gilesnės problemas dažnai, visiškai net, kurios visai net nesusijusios su avimis, nes kaimo vietovės bendrai susiduria su didžiuliais iššūkiais. Ir daugelis tų dalykų yra labai sudėtingi kaimo žmonėms. Sugryžta vilkai ir tada vilkas tampa labai tokiu aiškiu paprastu simboliu, kuris gali įkūnyti daug kitų sudėtingų dalykų. Taigi labai su, svarbu suprasti, kad ta kontroversija, kurią jūs vertinate kaip parlamentarai, dažnai tuos klausimus matyti kelia jūsų rinkėjai savo apie vilkus. Tai susiję ir su vilkais, bet tai susiję ir su kitais, kur kas gilesniais ir sudėtingesniais klausimais ir problemomis. Taip pat yra daug konfliktų susijusių su vilkais, ne tik žemės ūkio srityje. Medžio, medžiojimas, tai medžioklės, tai irgi labai aktuolus e, klausimas, taip pat baimės klausimas. Taigi, konfliktas žemės ūkiai yra tik tai vienas iš daugelio konfliktų, taigi jūs turite vertinti tą plėšūnų konfliktą kur kas platesnėme socialinėme kontekste. Tai reiškia, kad mes turime siekti integruotų sprendimų. Mes kalbame apie tris strategijas, kurios yra naudojamos, kad būtų sumažintas poveikis Pirmiausia, galvijų apsauga. Antras dalykas - ekonominės kompensacijos. Ir trečias dalykas - kontrolė. Ir visuomet matyt, tos kontrolės priemonių reiks, nau, reiks naudoti, bet čia nėra pati geriausia priemonė apsaugoti avis. Avis pirmiausia turi būti apsaugotos, o ta kontrolė jau paskutiniai vietoj turi eiti, turint omenyje ir teisinės, teisinius apribojimus pagal e, buveinės direktyvą ar panašiai. Aišku, nepakanka vien tik tai techninėmis priemonės apsaugoti avis ir užtikrinti ūkininkams kompensacijas. Mes turime vertinti kur kas platesnį kontekstą, pažiūrėti, kaip mes e, vertiname ūkininkus, kokia yra aplinkosaugos politika, kultūrinės problemos, socialinės problemos, nes visi tie dalykai yra labai glaudžiai susiję tarpusavyje, kalbant apie tą santykį tarp avies ir vilko, kaip tai virsta politiniais dalykais. Mums tikrai netrūksta informacijos, netrūksta žinių, netrūksta patirties. Atsakymai į daugelį problemų, klausimų yra aptarinėjami, publikuojami, apie juos rašoma ir jie yra praktikuojami jau kurį laiką. Europos komisijos e, stambių plėšrūnų tinklapis yra labai naudingas, ten yra pateikiama daug informacijos. Taip pat live programa, taikaus sambuvio problema ir taip pat daug dokumentų, kur kalbama apie struktūrinius fondus ir finansavimą apie geriausią praktiką yra kalbama ir panašiai. Tai iš tiesų yra puiki, puikūs informacijos šaltiniai, tačiau ataskaitoje yra pateikiamas ir labai ilgas tinklapių sąrašas įvairiomis kalbomis, kur galite e, surasti daugiau informacijos. Tai tikrai nėra taip, kad mums trūktų žinių. Ne. Ir galiausiai Mielai esu pasiryžęs atsakyti klausimus, tai yra sudėtingas techninis dokumentas, kuris irgi yra parengtas, kur yra aptariami kur kas detaliau įvairūs klausimai. Ačiū. Labai ačiū. Ir dabar e, jūsų pasisakymai. Pirmiausia, ponė Miller. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ja, Ihnen auch. Dėkuoju pirmininkė. Ir dėkuoju pranešėjui. Mane šiek tiek nuvylė ši studija. Mes žinome, žinoma turime kitą požiūrį. Dabar jūs įvardinot dabartinė situacija Europoje. Kalbėjote skaičių kalbą, kalbėjote apie 12, 16, 18 tūkstančių vilkų populiacijas. Žinome, kad ši populiacija padvigubėjo per pastarosius trejus metus ir šių metų pabaigoje vilkų bus dvigubai daugiau ir man atrodo, kad kai kalbėjom apie studiją, turėjome omenyje tyrimus kur būtų apžvelgti apsaugos procesai. Taip, reikia pagalvoti ir apie buveinės ir taip toliau. Turime užtikrinti apsaugos lygį, bet kas kelia mums susirūpinimą? Kadangi tam tikrose e, regionuose um, išnyktas tam bus plėšrūnai, štai turiu pavyzdžių iš savo regiono, uh, Bavarijoje, pavyzdžiui, 25 tūkstančiai hektarų yra saugomi biotopai Alpėse, kur saugoma ir flora, ir fauna, ir saugomos rūšys yra labai įvairios. Ir tos rūšys turi būti apsaugotos, ir bioįvairovė taip pat turi būti apsaugota, apsaugant ganyklas, avis ir taip toliau. Ką pamatėme dabar? Sumažėjus stambiems plėšrūnams iškylo grėsmė ir įvairoviai stambių mastų. Yra atliktos studijos, apie kurias girdėjome. E, studijose buvo nagrinėjama, kas būtų, jeigu būtų imtasi apsaugos priemonių įrengiant tvoras. Visų pirma, tai kainuotų virš 200 milijonų eurų per metus. Niekas neturi tokių pinigų, ypač žemės ūkio sektorius neturi tokių lėšų. Ir tai reiškia, kad kuo daugiau rizikos yra gyvūno atžvilgių, tuo mažiau tikimybės, kad gyvūnai bus apsaugoti, kad jie ten liks ir mes matysim, kad mes daug ką prarandame, prarandame gyvū, gyvulius, prarandame ganiklas ir taip toliau. prarasime žmonės, kurie lankosi e, gamtoje. E, jūsų studija įdomi, bet mes neturime tam tikrų svarbių skaičių. Skaičių, kurių reikia mūsų paskaičiavimams, kuriuos galėtume panaudoti. Ir noriu užduoti dar vieną klausimą. Ar galėtumėte įsivaizduoti, kad tam tikrame regione būtų užtikrintos tam tikros rytis, kur, nebūtų, kur būtų visiška stambiųjų plėšrūnų kontrolė. Tam, kad mes neprarastume labai svarbę e, rūšių įvairovę. Na, dėkoju ir daug kas prašo žodžio, taigi dvi minutės ir nedaugiau. Prašome dabar ponas Tante. Merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yra e, na, aplinkos komiteto ir kitų komitetų e, delegacija prieš keletą metų, keletą mėnesį, atsiprašau, lankėsi Prancūzijos Alpėse, susitiko su e, gyvulių augintojais, kurie dirba kalnuose ir mes stebėjome jūsų prezentaciją apie poveikį e, aplinkai ir taip pat ekonominį poveikį, kompensacijas. Ir jūs paminėjote šiandien kylančias problemas turizmui ir šiandien aš gavau faksą ar elektroninį laišką iš turisto, kuris negali patekti laisvai į kalnus. Ir taip pat yra psichologinis faktorius yra susijęs ne vien tik tai su gyvulių augintojais, bet ir tai paveikia ir šeimas, ir visą visuomenę. Ilgus amžius žmonės kovoja su vilkais, tai aišku, kad 19 mm, amžiui pavyko atsikratyti vilkų, o dabar mes manome, kad reikia vėl sugražinti vilkus visur ir na, dabar jau jie bus protingesni negu ankstesnė karta, su kuriais mes kovojame. Ir dabar klausimas, nuo kada e, bus manoma, kad pakanka vilkų ir ir Prancūzijoje medžioklės agentūra pateikė e, skaičius ir teigia, kad vilkų skaičius, nu, palyginus su pernai, padidėjo 20 procentų ir e, situacija tampa nebekontroliuojama ir tai yra susijęs su Alpėmis ir centriniu masyvu ir kitais kalnais e, Prancūzijoje, kur kova su vilkais yra neįmanoma. Ir e, yra užpuolami galvijai ir yra, pavyzdžiui, po vieną e, galviją papjauna per, per, per naktį, kiekvieną rytą ir, pavyzdžiui, po, už kelių kilometrų nėra e, užpalimų, taigi tikrai nereikėtų e, sukurti utopijos, bet reikėtų atsižvelgti į ekonomikos, į sociologinės problemas ir iš mūsų apsilankimo paaiškėjo ir mes supratom, kad 12 metų berniukas matė skerdiną priešais namus, nes ten e, galvijas buvo e, užpultas. Ir taip pat e, berniukas buvo užpultas ir, ir jis lankėsi pas psichologus, pas psichiatrus ir, ir tikrai jisai tikrai berniukas matė, matė tą, tą, tą, tą vilką, tai tikrai buvo didžiulis poveikis. Ir negalim pasakyti, kad vilkų išpoliai ne, ne, ne, nepateik, nepadarys poveikio e, žmonių psichologijai. Na, tikrai žmonės e, saugos e, gyvulius, bet gali nukentėti piemenis. Ir, na, tikrai neįmanoma apsi, apsiginti nuo e, vilkų, bet reikia tik tai, tik tai galima aptverti. Ir e, aišku, jeigu yra, pavyzdžiui, dvi avis e, sode ganosi, tai galima atverti, bet jeigu yra dešimtis ar šimtai avių, tai čia jau už gardų nepadarysi. Gerbėmieji, mes turim nutraukti tokius pasisakymus. Aš tikrai prašau, kad nebekartotume tų pačių argumentų. Panas Dorfman. Ja, Pone Dorfmanai, dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat turiu pasakyti, kad netiek daug dalykų išgirdau iš šios studijos. Aš esu iš regiono, kur prieš porą trejata metų vilkų mažėjo, bet dabar vilkai sugrįžo ir ten lankosi turistai ir kyla klausimo, ar reikia daugiau tverti tvorų, bet ar nuo to nenukentės turizmo objektai. Galime, žinoma, ir šunų pagalba ginti avis. Jie taip pat tuo pačiu gali apkandžioti ir turistus, kaip vyksta kitose regionuose. Visą tai skamba uh, geriau negu iš tikrųjų realybė, su kuria susidurėme. Mes kalbėjom su Envi komitetu prieš vasaros atostogas ir manau, kad tam tikrose regionuose, ten, kur yra ganyklos, neįmanoma ir finansuoti šių idėjų ir neįmanoma pasakyti ūkininkui, kad tu privalai um, gal, privalai susirasti piemenų, jie to nedarys. Bio įvairovė, na, man atrodo, būtų naudingiau, jeigu leistume gamtai, laukiniai gamtai plėtotis natūraliai. Direkte Maßnahmen für den Schutz. Kai lankėme Savojoje, girdėjome tik tai apie tiesioginės priemonės, apie kompensacijas. Prancūzijoje 70 tūkstančių eurų per metus mokama, ten, kur yra 400 vilkų, ten milijonai pinigų yra, e, milijoninės kompensacijos yra išmokamos ir tai yra didžiuliai pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai. Žinoma, ūkininkų skaičius mažėja dėje, tai yra antrasis e, žemės ūkio politikos ramstis, apie taigi reikia pagalvoti. Negalime pasakyti, kad reikia tik tai suvalyti populiaciją mes kalbam ne vien tik tai apie vilkus, bet kaimuose, Alpėse ir aš gyvenu tokiame kaimelėje. Žmonės nenori gyventi kartu su vilkais, mes nenorime, kad mūsų vaikai eitų į mokyklą, jeigu mes žinom, kad aplinkui va, vaikšto vilkai. Taip, jums Briuselį galbūt lengva tai pasakyti. Kas užtikrins saugumą, kas ves vaikus į mokyklą? Aš norėčiau atsakymų iš šios klausimus. Kai kurie jūsų pasiūlymai iš tikrųjų yra nerealistiški ir jiems niekada nebus pritarta. Ir dabartinė apsauga turbūt yra pakankama. Ir nėra būtina toliau ją stiprinti. Turime vesti taisyklės, teisinės taisyklės. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų prezentaciją. Visi šioje salėje žinome, kad vakar Prancūzijos aplinkos apsaugos ministras atsistatydino. Jis pateikė trys atsistatydimo priežastis. Negavo paramos klimato kontrolės veikloje, pesticidų kontrolėje ir bioįvairovės išsaugojimo srityje. Ir būtent e, buvo pabrėžta ta trečioji priežastis. Ministras atsisitidino dėl to, kad negavo paramos apsaugant vilkų ir kitų plėšrūnų populiacijas Prancūzijoje. Jūs visi žinote, kad yra diskutuojama apie galimą, galimas priemonės e, Anglijos šiaurės rytuose ir Junktinėje karalystėje apie e, plėšrūnų populiacijų didinimą. Aš galvoju, jeigu ūkininkas iš Anglijos pasakytų jums, man kelia susirūpinimą lūšių populiacijos didinimas, ką pasakytumėt jiems? Būda prašom. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas pranešėjų yra toks. vilkų populiacija didėja. Mes kalbam su ūkininkais ir jų žodžiais tai yra katastrofa. Mano šalyje turime 6500 lokių, 40 procentų populiacijos visos Europos lokių. Norėjome pervežti vieną lokį į kitą valstybės narį ir niekas nenorėjo jo priimti. Tai ką mums daryti, kai turime tokias populiacijas? kurios 2, 3, 6 kartus didesnės negu tokios, kokios būtų palankiausios. Turime turistinių centrų, kur lokiai nuolat pasirodo ir kaip vat kolega ką tik e, sakė, kelia pavojų. Taip, ir avis labai kenčia nuo vilkų. Taip, galima statyti tvoras, elektrinės tvoras, Tačiau kalnų viršūnėse tai yra labai sudėtinga ir ne visada efektyvų galima skirti kompensacijas. 500, 5000 eurų tam tikram laikotarpiu, bet ar tai yra normalu, kad mes mokame tam, kad kompensuotume, o ne sumažiname populiaciją, kuri kelia pavojų. Galime kalbėti ir apie sterilizaciją e, gyvūnų, jeigu nėra kito pasirinkimo nes tiesiog mes vedžiojame ūkininkus už nosies ir matome, kad tiesiog apleidžiamos ištisi rajonai, ypač kalnų vietovėse. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat buvau delegacijoje, kurie apsilankė Prancūzijoje. Ir dėkoju už tokią galimybę susitikti su ūkininkais ir kalbėti su vietos žmonėmis kurie susiduria su didelėmis problemomis kiekvieną dieną. Keletą argumentų jau girdėjome, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kompensacijos už kritusius gyvulius yra nepakankamos. Už suplėšyt, sudraskytus gyvulius yra nepakankamos. Nesvarbu, e, kiek mes sumokėsime, mes negalime kompensuoti žmonėms tą baimę, kurią jie jaučia kiekvieną dieną. Turime galvoti apie efektyves priemonės. Prancūzijos Alpėse vietos ūkininkai man pasakojo, kad 360 vilkų nužudė apie 12 tūkstančių galvijų buvo sumokėta apie 13 milijonų, mokama 13 milijonų eurų kasmet. Kroatija. Kroatijoje irgi nedidelė vilkų grupė e, sudraskė virš 2000 e, avių ir kompensacija išmokėta buvo apie 220 tūkstančių eurų, taigi ir kompensacijos skirtumas yra labai didelis. Nepaisant to, prancūzijos ūkininkai yra tokie pat nusivylę kaip ir kroatijos ūkininkai. Vietos žmonės taipogi uh, patiria didžiulės problemas ir turime kreiptis į komisarą, kuris turėtų pateikti mums sprendimą. Mes pirmą kartą kalbame apie tai parlamente, bet ketvirtas kartas, kai tokia diskusija vyksta Olandijoje, turime kažkiek vilkų, bet kalbėjome apie vilkus viešai, vie, e, kalbame apie tai spaudoje, vieni pasisako, kad vilkai turi būti sunaikinami, bet apie ką reikia galvoti. Šiuo metu yra galimybių spręsti šią situaciją ir mes turime ieškoti sprendimo, nes diskusija apie vilkus be sprendimo bus neproduktyvi. Apie tai reikia kalbėti visose Europos parlamento grupėse. Mes skaitome įvairias ataskaitas, bet iš tikrųjų nesuprantame, kas vyksta. Ir tai labai demotivuoja. Ačiū, ponia Poso. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, aš manau, kad jūs užsakėt šitą tyrimą, bet aišku, šitas, mm, šitas tyrimas neatskidžia visų problemų, kur, apie kurias čia šiandien e, kalbėj, kalbame. Na, aišku, kompensuoti nuostolius, atlyginti nuostolius tai yra daug, čia yra daug e, didelį pinigų kiekiai ir tikrai aš norėčiau perskaityti žinę, tokią žinutę, kurią aš gaunu kiekvieną savaitę. Na, dabar diena visiems ir vėl buvo vilko išpolis ir jeigu na, jūs suprantate, apie ką aš kalbu, kad yra kiekviena, kiekviena diena yra vilkų, kiekvieną naktį vilkų išpoliai, nes neįmanoma ganyti galvijų, neįmanoma saugoti. Ir šiandien vėlgi e, gavau e, žinutę, kad e, vilko išpolis nuo, už, už kelių šimtų metrų nuo, nuo namų banda išsklaidyta ir yra gaun, ganamas avis bendrai. Mes negauna paramos iš savivaldybės. Ir, ir čia tokias, tokias žinutės mes gaunam kiekvieną dieną. Ir tokio tipo e, atveju yra daug. Tema yra labai svarbu ir tai, ką jūs siūlote, tai yra neįgyvendinama. Čia gyvulių ganimas neišspręs problemų. Ir kai dėl meškų, tai. E, e, bent, bent meškų, dėl miškų tai irgi yra dar rimtesnė situacija, nes meškos irgi užpuola galvijus, labai, kurie ganosi net neto, netoli namų. Tikrai e, turiu pasakyti, kad gyvų plėšrūnų sugražinimas ir e, žemės ir, ir e, galvijų auginimas negali eiti kartu. Mes kaip teisės aktų rengėjai, mes turim peržiūrėti buveinių direktyvą, reikėtų peržiūrėti ir kreipti dėmesį į naujus elementus, nes atsiranda, e, daug, nes didėja skaičius e, plėšrūnų. Ir kai kuriuose regionuose nebus įmanoma auginti galvijų. Aš e, tikrai kviečiu visus uh, išklausyti tų liudijimų ir išgirsti nuomonė tų žmonių, kurie užsima gyvulių auginimu. Ja, Ponas Florens, aš esu e, svečias šiame komitete, nes e, atėjau daug tikėdamasis, esu aplinkosaugos komiteto narys ir aš dalyvau įvairiuose renginiuose, kur buvo kalbama apie vilkus. Esame sprendimus priimantis asmenys ir kaip jūs mums padėjote šiandien priimti tuos sprendimus, žvelgdamas į tą jūsų brošiūrą, studiją, galėčiau užduoti klausimą. Mes visi žinome, koks yra santykis tarp avies ir vilko. Aš galvau, kad jūs išspręsite esminę, bandysite spręsti esminę problemą, su kuria mes susidurėme. Jūs kalbate apie tai, kad reiktų aptverti ganyklas avims. Jeigu avis paliekama nakčiai, tada ūkininkas iš jo atimama licencija. Tu čia labai viską supaprastinate. Mums kyla problemų dėl to, kaip mums išsaugoti tuos gyvūnus. Yra nacionalinės apibrieštys ir komisija tai aiškino terminologija yra per griežta. Ir aš labai abejoju, kad įmanomas sambuvis tarp ūkininkų ir vilkų. Mes turime imtis priemonių, aš nenoriu jūsų čia gazdinti, bet reikia sukurti tam tikras vietovės, kur būtų labai atidžiai stebima situacija ir kur būtų galima iššauti. Aš nemanau, kad žmonėms ne, ne, ne, nebūtų leidžiama kalbėti apie šaudimą. Ne, negali, mes negalime kitų būdų surasti sprendimo. Mes bandome žmonės į menulį nugabenti, bet negalime savo vaikų apsaugoti nuo vilkų. Tai yra nesąmonė. Bardzo dziękuję. Pan poseł Hausling. Ponas Hauslingas. Äh, wo, wo sind denn die Grenzen? Sie haben uns ja jetzt beschrieben, wie Sie die Wolfspopulation vermeiden. Dėkoju. Jūs čia mums aiškinate apie tai, kad išaugo tos populacijos ir kad koks bus poveikis to, jeigu nieko nedarysime, kad vilkai puola Hamburgą, Briuselį ir panašiai. Mes turime spręsti šį klausimą ir kalbėti apie tai, kiek mes norime apsaugoti tuos gyvūnus, nes bus konfliktų, kur bus brėžiama ta riba. Nes Europoje visuomet buvo vilkų ir dabar situacija, reikia kelti klausimas, situacija yra stabili. Ir kas bus, jeigu mums nebus leidžiama medžioti, šaudyti vilkų. Tai kaip tai sąlygos elgesio pokyčius. Pas mus e, Vokietijoje yra vilkų, vilkų, kuriuo žmonės maitina, palieka maisto jiems ir tada jie įsiveržia į gyvenvietės. Ir vilkai tada surandami ir netgi miesto vietovėse. Tai kaip sakau, uh, čia iš tiesų tos diskusijos tampa labai emocingos. Tarsi mes turėtumėme aiškiai apibriežti sienas vilkams ir lokiams. Europinis reglamentas e, tarsi reikalingas, kur būtų apibrėžiamos tos vietovės. Ir Čia aišku, yra, čia kyla klausimas ir dėl turistų apsaugos. Aišku, poveikis čia ne tik avims, bet e, poveikis ir turizmui labai aktuolus. Mes turime čia nubrėžti kažkokią tai ribą, nes daug kolegų panašu, kad bando vertinti problemą labai realiai. Mes kalbame apie vilkus, lokius, tačiau nereikia nukreipti dėmesio nuo kitų klausimų. Yra rūšių, kurių populiacija sumažėjo 95 procentais. Mes kalbame jau seniai apie biologinę įvairovę. Ir mums reikia labai aiškiai mokslinę prasme apibriežti tas ribas. Well, you said if it was already asked, don't... Ponas Lanagan. Tas klausimas, kurį norėjau užduoti, jau buvo užduotas. Pan poseł Bogovič. Ponas Bogovič. Ačiū. Aš esu iš Slovenijos ir Slovenijoje pas mus yra lokių, vilkų ir lūšių. Ir jų populiacija išaugusi yra. Ir kaip aš vertinu problemą, matau, kad vis didesnius konfliktus visuomenėje. Pirmiausia, konfliktas tarp ūkininkų ir plėšrūnų. Kitas dalykas, svarbus konfliktas tarp nevyriausybinio organizacijų vaidmens ir tai, kokį, kokią įtaką daro tos organizacijos, tada labai sunku sukontroliuoti populiacijas, medžiotojai dėl to patiria problemų e, santykiuose su ūkininkais ir su nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi reikia aiškiai nušviesti situaciją apie tai, kokie yra populiacijų lygiai ir tos populiacijos turi būti kontroliuojamos. Toliau mūsų šalyje dėl to, kad vis daugiau yra vilkų, žmonės nenaudoja ganyklų ir riba tarp ganyklos ir miško vis artėja prie kaimų. Ir tos problemos, kurios anksčiau buvo būdingos tam tikroms Slovenijos dalims, dabar būdingos visai šaliai. Ir Slovenijoje dabar yra, pavyzdžiui, meš... lokys buvo surastas Ljubljanoje, mūsų sostinėje. Ir tada medžiotojai bandė pagauti tą lokį, o tada žmonės iš miesto vietovių irgi suprato galiausiai, kad štai kaiminystėje yra ir lokių. Ačiū. Dėkuoju, aš pamiršau padėkoti anksčiau kalbėjusiam, bet tai darau dabar, ponė Nikolson. Ačiū, pirmininkė. Aš turėjau galimybę prieš keletą metų, ne anksčiau, kai lankiausi Savojoje, bet anksčiau lankiausi Savojoje su Žemės ūkio komitetu ir kai aš vykstu į kitą regioną, bandau išsiaiškinti, su kokiamis problemomis ten susidurime. Šiaurės Arijoje pas mus yra irgi problemų ir vilkai viena iš jų, bet e, šalia daugybės kitų problemų. Kitos problemos yra įvairių lygų, sklaida ir panašiai. Tačiau aš supratau, ko, su kokiamis problemomis susiduria ūkininkai tuose regionuose. Ir man atrodo, kad e, to būtent ir tai, tai ir sužinai, kai lankaisi kitose regionuose. Tokius dalykus išsiaiškini. Ir aš klausiausi su dideliu susidomėjimu jūsų pristatymų ir tai, kad mūsų yra tiek daug, rodo, kad susidomėjimas didžiulis ir aš gyvenau ir pats mačiau savo akimis, e, kaip vyksta tas tas aptverimas ganyklų, bet savojoje aš abejoju, ar tokios aptvertos ganyklos išspręstų problemą. Uh, nes aukšto, aukštose kalnų vietovėse nėra įmanoma tų ganyklų aptverti tvora. Taigi problemos mes tokiu būdu tikrai neišspręsime. Ir kita problema, su kuria susitarėme mano vietovėje, yra tai, kad ir šunės puola avis. Ar jūs esate kada matę, kaip šuo sudrasko e, avį? Baisus vaizdas ūkininkui ar kitiems žmonėms pamatyti, kaip tai vyksta faktiškai suplėšoma avis. Ir e, tiesiog realybė yra tokia ir turime ją suvokti. Ir aišku, siaubinga yra situacija ir sprendimų paprastų čia nematome. Galbūt turite kitų pasiūlymų šalia to tvėrimo, ganyklų tvėrimo. Su Karl Heinz aš kalbėjau, jisai pateikė tokių įdomių siūlymų. Galbūt būtų galima sumažinti kažkaip populiaciją, skaičius sumažinti. Aišku, niekas nenori apie tai kalbėti, bet mes realistais turime išlikti. Negalime čia tik sėdėti ir kalbėti per kiekvieną posėdį. Kada prieš savoje, prieš dviejus, trejus metus lankėmės, tada buvo kalbama apie tai, dabar vėl apie tai kalbama. Ūkininkai turi toje situacijoje gyventi ir Aš iškėliau tas problemas dėl to, kad manau, kad reikia jas spręsti ir tą turime daryti Europos lygmenių, nes tai yra emocional, emocionalios diskusijos. Pone Aliu. Ačiū. Pone Linen, už tai, kad pristatėte savo studiją, mano klausimai panašus į tuos, kuriuos uždavė kolegos anksčiau. Aš esu iš regiono palei Berliną, Berlinas yra sostinė, atrodytų ten viskas ramu, bet pas mus yra daugiausia vilkų visoje rytų Vokietijoje. Ir tikrai vilkų yra labai daug Berlyno vietovėse. Yra ten nemažai miškų, bet to dar yra labai daug nenaudojimų karinių objektų, laukų kariniams pratyboms jau nenaudojimų ir ten iš tiesų vilkai jaučiasi labai puikiai. Ir mano rinkėjai sako, kad, na, jeigu vilkų ir toliau tiek bus, uh, tose karinėse, kariniuose objektuose ir laukuose ir jeigu bus leidžiama jiems toliau daugintis ir gyventi. Ir ten dar plus yra visokių sprogmenų nenaudojamų ir panašiai. Kaip bus, jeigu vilkai išeis iš tų teritorijų ir prieartės prie mūsų. Taigi aš Taip, suprantu, tas problemas yra sudraskomos avys, karvės turi būti laikomos ar e, karvidėse, turime ir vilkų valdymo sistemas, ir ūkininkai kaip ir gauna atitinkamas kompensacijas. E, tos tvoros vis didesnės ir aukštesnės yra tiesiamos, o vilkais išmoksta vis aukštesnės tvoras peršokti. Taigi galime visas apsaugos priemonės pritaikyti. Bet e, turime ir apmokytų šunis, ir turime elektrinės tvoras ir panašiai, bet pažangos jokios nepadarėme, nepasiekėme. Tai kyla klausimas, kaip e, pirmiausia susitvarkyti su tą baime, kurią, kurią jaučia vietos žmonės, vietos bendruomenės. Ir kitas dalykas. kuomet jau ta populiacija bus tokia didelė, kada ji galės išsilaikyti pati savaime. Ir kaip medžiojimas gali būti panaudojamas tom populiacijom sureguliuoti. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. Na, Lietuvoje labai didelių tų problemų nėra, bet e, iš tikrųjų vienas kitas ūkininkas e, laikas nuo laiko patiria šitą problemą. Ir tam žmogui, žinoma, yra didžiulis stresas ir didžiulis neiškumas ir tos kompensacijos, kurios naudojamos, jos negali kompensuoti to, kas yra prarandama apskritai e, bendroje situacijoje. Todėl, manau, mes turim e, ieškoti atsakymo į tokį klausimą, kaip išsaugoti avį ir kaip pasotinti vilką. Tai jeigu vil, vilkas, jeigu puola dėl to, kad jis nori valgyti, nori ėsti, tai e, jis tą ir darys. Tai bet kokiu atveju turim ieškoti alternatyvos vilkui e, maisto požiūriu arba, reiškia, naudoti reguliavimo būdus arba dar kažkokius tai e, dalykus. Tai vat, būtent gerai būtų, kad mokslas šitoje vietoje kažkaip tai rimčiau įsijungtų ir e, duotų tiem žmonėm galimybės naudoti prevencinės priemonės, kurios būtent e, ir padėtų, sakykime, apsaugoti tiek, e, tiek, tiek stambesnius, tiek mažesnius, e, e, reiškia, gyvūnus, juk vilkai kartais sudrasko ir šunis, tai būtent dar didesnis žmogui, sakykime, siaubas, kada tavo pagalbininkas, kuris tą darbą dirba, tampa sudraskytas. Tai iš tikrųjų manau, kad mes turim ieškoti būdo, sakykime, aiškesnio, kaip išsaugoti avį, kaip išsaugot gyvūną naminį ir kaip pasodinti vilką. Tai va toks būtų jums klausimas. Pani poseł Hazekamp. Hazekamp. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija iš tiesų yra labai svarbi ir politinių lygmenių aptariama šis klausimas ir diskusijos labai uh, įsisiautėjusios. Klausimas svarbus, nes vilkas yra svarbi gamtos dalis ir dėja vilkai susiduria su grėsme dėl eismo, dėl to, kad yra įsiveržima jų teritorija. Taigi nenuostabu, kad vilkas, vilkai beveik neišnyko Europoje. Ir aišku, suprantu ir piliečių rūpestį apsaugoti savo gyvūnus, bet taip pat turime apsisaugoti ir nuo plėšrūnų. Tačiau Niderlanduose šunės yra didžiausi plėšrūnai, kurie puola dažniausiai avis. Ir mes, teisės aktų rengėjai, politikai, privalome informuoti savo piliečius apie tai, kokia yra situacija su vilkais ir turime informuoti ir ūkininkus apie tai, kaip jie gali apsaugoti savo gyvūnus mes turime būti atsakingi ir užtikrinti, kad žmonės suprastų, kad neatsakinga medžioklė irgi yra labai neigiamas dalykas. Ir taip pat turime užtikrinti tinkamą buveinę, kad vilkai ir toliau galėtų išlikti, egzistuoti. Apmaudu, kad daugelis kolegų čia ir taip pat anksčiau norėtų, kad būtų peržiūrėta natūralios buveinės direktyva. Jie nori, kad būtų sureguliuota vilkų populiacija ir kad jų būtų daugiau sumedžiojama. Taip, ne, ne, ne, ne dėl, ne šiaip savo yra vilkai įtraukti į gamtinės, gamtinių buveinių direktyvos apriepti. Ir vilkai įžengia į tas teritorijas, į kurias anksčiau nebuvo įžengę Prieš šimtą metų pirmąjį kartą mes e, pamatėme vilkus savo šalies teritorijoje. Turime provencinių prievonių laikytis ir novatoriškų sprendimų ieškoti, kad būtų galima užkirsti kelią vilkų išpoliams prieš avis. Ir apmaudu, kad dauguma kolegų nedalyvavo simpozijume, kuris įvyko vasarą ponios Pietikainen e, buvo surinktas e, tas renginys ir tikrai buvo daug įdomių pristatymų tenais. Ir aš manau, kad mes turime kažkaip sugebėti susigyventi su vilkais ir išsaugoti jų natūralią buveinę. Neturiu komentarų, ponė Hazakamp. Uh, äh, ja, okay, ja. ja, ein herzliches Dankeschön. Uh, ich glaube. Ačiū labai. Nemanau, kad vilkai ir ūkininkai galėtų kada nors gražiai gyventi greta vieni kitus. Jūs sakėt, kad vilkas yra natūrali gamtos dalis. Taip, bet mes kalbame šiandien ne vien tik apie um, laukinės vietovės, mes kalbam ir apie žmonių gyvenamą aplinką. Taip, žinoma, lengviau rūpintis vienomis rūšimis negu kitomis, kaip pavyzdžiui vilkai. Lengviau e, rūpintis galbūt net šernais, bet turime paklausti savęs, kur yra vilko vieta. Nemažai informacijos apie vilkų šiandien gavome, Vilkas yra plėšrūnas, mes negalime statyti vis aukštesnės ir aukštesnės tvoras, siekdami apsisaugoti nuo vilkų. Jeigu šersime vilkus, tai tada gamtoje atsiras disbalansas, nes vilkas e, ras būdų prieiti prie šio maisto. Ir jeigu vilkas randa pakankamą maisto, jie, jie pradeda labai daugintis ir problema tik e, auga. Taigi turime sąžininkai atsakyti į klausimą, ar mes galime, esame e, pasiruošę atsisakyti tam tikrų dalykų, turime tam tikrų saugomų miškų Austrijoje, kur vilkai gali laisvai gyventi, o kalbant apie miesto vietovės, urbanistinius rajonus, galbūt yra ten galimybė apsaugoti tam tikras rušis, pavyzdžiui, paukščių, bet žinoma, negalime apsaugoti ten vilkų. Taigi turime ieškoti kitų sprendimų. Kaip užtikrinti, kad vilkas išliktų Europoje? Bet e, turime užtikrinti tokias gyvenimo sąlygos e, vilkui, kurios yra tinkamos šitai rūšiai. Na, visi norėjusieji jau pasisakė ir dabar e, norėčiau savo trumpą pastabą išsakyti. Uh, prieš suteikdam žodį komisijos atstovai, na, buvo pasakyta, kad reikia sąžiningos diskusijos, nes mes nesam vilkų priešai, mes norėtume, kad jie e, gyventų ir būtų taikus sambuvis ir būtų pusiausvira. Ir mes negalim kurti įtampos tarp tų, kurie mano, kad e, kad kad, kad yra e, mes e, gamtos mylėtojai, ir, e, o mes, ūkininkai, esam priešai. Na, ja, turi būti pusiausvira. Ir dabar yra pasakyta, kokia yra padėtis, kiek yra vilkų, meškų ir taip pat šernų ir taip toliau. Na, aišku, yra didžiulė problema, nes manau, kad mums reikia paprasčiausiai sąžiningo pokalbio, nes mes nenorim, kad nuskaltintų e, tie, kurie kalba apie bioįvairovę ir taip toliau ir taip toliau, nes reikia žiūrėti ir ūkininkų interesų ir saugumo, ne vien tik tai gyvulių, bet ir žmonių saugumo, turistų, turistų saugumo. Ir, na, palikime tas e, teritorijas neprieinama žmonėms, ar ne? Problema yra tai, kad yra įtampa tarp, tarp e, ūkininkų ir tokių pseudo gamtos mylėtojų. Mes nenorim palaikyti kitos pusės, bet dar kartą kartoju, kad reikėtų sąžininkai spręsti šitą problemą. Ir, na, tuomet uh, rasim būdą, kaip išspręsti šitą sunkumą. Čia tiesiog reikia tam tikros apibrieštos veiklos, kuriai pritartų visuomenė, reikia tai aiškiai išaiškinti, nes daug žmonių galvoju, kad vilkų jau nebėra, bet padėtis yra visiškai kitokia. Ir jeigu galima, aš kreipiuosi į komisijos atstovą, pona Nikolė Notarov, NV generalinio direktorato atstovą, prašome žodis jums. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Thank you very much. Labai atsiprašau, dar ponas Des. E, ne, jūs nebenorėjot pasisakyti, taigi atsiprašau, teskit. Okay, thank you very much. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjų už studiją mums buvo naudinga išgirsti apie tam tikrus faktus, kurie susiję su stambių plėšrūnų, ypač vilkų poveikiu. Manau, yra labai svarbu pripažinti, kad yra priemonių, kurios mums padeda užtikrinant e, mūsų ir gyvūnų koegzistavimą. Tačiau jeigu koegzistavimo principą iš karto atmetam, tai jisai žinoma negali būti įgyvendintas, tai yra aišku. Pone pirmininkė, kalbėjot apie tai, kad ieškome būdų užtikrinti koegzistavimą. Tokiu atveju yra svarbu sąžiningai pakalbėti apie tai, kas pasiteisina, kas nepasiteisina ir kokie inovatyvūs sprendimai gali būti pritaikomi. Studijos e, rezultatai pateikė tam tikrų sprendimų, kurie pasiteisina tam tikrais atvejais. Taip pat buvo kalbėta apie situacijas, kur sprendimai nėra efektyvūs. Ir aš kalbu apie pavyzdį saugant elnius, kas yra aktualu šiaurės šalyse. Taip pat kalbu apie atviras ganiklas, apie tai, kas buvo kalbėta prezentacijos metu. Kalbu apie ganiklas kalnuose, kur e, tam tikros priemonės yra netokios efektyvios. Manau, svarbu yra pagalvoti apie ūkininkavimo praktikų raidą, evoliuciją. Jeigu norime užtikrinti stambių plėšrūnų ir ūkininkų koegzistavimą, turime keisti ir ūkininkavimo praktiką. Studijoje nurodoma, kad tam tikrais atvejais tai gali būti labai brangu, ir gali prireikti paramos. Parama yra iš Europos fondų, LIFE arba kaimo plėtros e, fondas, nacionaliniai fondai ir kiti fondai, kuriuos patvirtina komisija. Tai yra priemonės, kurios gali padėti net ir esant labai sudėtingai situacijai, tam, kad būtų užtikrintas e, plėšrūnų ir ūkininkų koegzistavimas. egzistavimas. Žinoma, vieno sprendimo tinkančio visoms situacijoms nėra. Vilkas negali gyventi, kur panorėjęs, jis turi gyventi miške, kalnuose, tam tikrose kaimo vietovėse. Ir žinoma, pagal buveinių direktyvą valstybės narės gali imtis priemonių siekiant užtikrinti, užkirsti kelią vilkui E, patekti į miesto vietovės. Kitas klausimas yra švietimas. Jeigu žmonės nepratę gyventi e, regionuose, kur yra stambių plėšrūnų, žinoma, žmonės jaus baimę. Ir ši baimė gali būti suvaldyta. Tai yra emocija. Ir jeigu žmonės suvokia, ką turėtų daryti susitikus su stambiais plėšrūnais, E, jie jausis galbūt kitaip. Žinoma, yra svarbu suprasti, kad šis procesas bus labai ilgalaikis. Mes negalime koegzistavimo e, pakeisti per naktį. Ir tose vietovėse, kur plėšrūnai yra išnykę e, seniai, sunku kažką uh, pakeisti jiems iš naujo atvykusių tuos regionus. Taigi komisija jau kurį laiką dirba šiuo klausimu. Štai tokių studijų e, pagalba galima ieškoti sprendimų. Turime sujungti, surinkti visus suinteresuotus asmenius ir rasti sprendimą, kuris tiktų visiems. Vieno tinkamo sprendimo nebus, vieno efektyvaus sprendimo tinkančio e, visiems plėšrūnams sureguliuoti nebus yra dabar pradedami tam tikri projektai e, keliose Europos šalyse, kur yra didelių konfliktų tarp stambių plėšrūnų ir ūkininkų, yra paleidžiama tokia nauja platforma Rumunijoje, yra planų tokia veikla Ispanijoje, Italijoje. Ir šis procesas bus tęsiamas ir toliau, kad kalbėtume su kaimo vietovių bendruomenių nariais, kad padėtume jiems rasti geriausiai tinkančius tą tai vietovę sprendimus. Taip pat atnaujiname rekomendacijas, gairias, kur paaiškinama, kokiomis sąlygom, kokioms sąlygoms esant galima kontroliuoti vilkus ir e, kada galima juos medžioti. Tai suteiks teisinio aiškumo tose situacijose, kai kontrolė yra įmanoma. Tai yra vienas iš vilkų populiacijų valdymo elementų. E, tiek šiam kartui. Ačiū. Na, norėčiau išgirsti ne vien tik tai apie vilkus, bet apskritai apie e, laukinių e, gyvūnų pusiausvyrą, kas vyksta ir ką galim pasakyti apie šernus ir uh, Mm. ir, ir apie jų platinamas lygas, tai tikrai yra didžiulė problema. Na, manau, kad kalbant apie šį klausimą, reikia jį vėl ir vėl iškelti ir ieškoti sprendimo, nes tokie yra e, žemdirbių ūkininkų lūkesčiai ir nėra prieštaravimo uh, negalim pasakyti, kad mes prieštaraujame bioįvairoviai, bet tiesiog reikia pusiausviros. Ir mes tiesiog turim paskelbti, pasakyti aiškiai, kad mes esam už pusiausvirą ir mes tai ginsim. Neleisim, kad atsirastų kažkokių kliučių, kurios trukdytų kalbėti apie rimtą problemą. Taigi dabar suteikiu žodį jums pranešėjau ir 10 minučių jums. Gerai? Very nice to have, uh, daug uh, pastabų, na, suinteresuota publiką, aš negaliu atsakyti visus klausimus, kurie buvo užduoti, bet aš pasižymėjau ir pamėginsiu e, atsižvelgti jūsų klausimus į, ir įtraukti juos į galutinę gal, ataskaitą, parengsiu tai kitos savaitės. Kai kurie klausimai kartojosi ir kaip e, mokslininkas aš negaliu išeiti iš, e, iš esamų rėmų, kurias numato teisės aktai ir, ir ir mokslas, ir politika. Na, negaliu pradėti įsivaizduoti alternatyvių potencialių scenarijų. Aš turiu pasakyti, kad buvenių direktyva yra tiesiog rėmai ir tiek. Ir yra joje numatyti aiškus tikslai. Vienas dalykas yra labai konkretus, kad yra taikoma visai Europos paviršiai. Nėra kažkokios ribotos teritorijos, bet kalba apie rušis visoje ES teritorijoje. Nesvarbu ar Normandijoje, ar Alpėse, ar dar kur, visur. O vilkai, jie, jiems taikomi teisės aktai irgi jie galioja visoje Europos Sąjungoje. Kitas dalykas ES teisės aktų yra solidarumas ir reikia pasidalinti naudą ir išlaidas ir bet kokie raginimai apriboti vilkus, kad jie gyventų tik tai kažkur čia, ne pas mus, bet kažkur ten. Tai pirmiausia teisinė problema, nes vilkai patenka į direktyvos taikymos rytį visoje es teritorijoje, taip pat yra solidarumo problemos. Ir čia socialinis mokslas to klausimą iškelia vėl ir vėl, yra kalbam apie zonų sukūrimą bet paprasta, bet kur bus ta, ta, ta, ta zona ir kas ištrauks gerą burtą, kas ištrauks blogą burtą, kalba apie žemdirbius. Na, toliau ir, kaip sakiau, teisinės problemos, nes yra daug atvejų, kai yra atlikti tyrimai ir, ir norima pasakyti, kad reikia vilkus išstumti iš, iš tam tikros teritorijos. Na, negalim pasakyti, kad vilkai yra kažkokie šventi, bet e, vis dėlto reikia prisimti prievolį, e, užtikrinti vilkų užsaugojimą ir reikia vėlgi imtis priemonių. Tai, reikia atsakyti klausimą, kada ir kad kada priemonės veikia, kada ne, kada vilkai peršoko tas užtvaras ir kada pasiekė gyventojus. Daug šalių Europoje e, e, yra tiesiog imasi priemonių ir, ir naikina vilkus. Tai pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje yra medžiojami. Tai negalim pasakyti, kad vilkai yra ginami. Na, bet e, iš kitos pusės reikia saugoti ir e, gyvūnus, bet negalim, gyvulius atsiprašau, bet e, vilkai keičiasi, kas metą atsiranda jaunikliai ir ateina vėl ir vėl ir tiesiog yra užburtas ratas. Bet, e, kaip sakiau, kontrolės priemonės yra ir jos taikomas po apsaugos priemonių. Kai dėl apsaugos priemonių aš e, pranešime labai e, aiškiai pasakiau, kad aptverimų politika yra reikalinga ir, pavyzdžiui, kai yra, sakykime, ir abis aptartos, tai ten nuostoliai mažesni, bet kai kuriuose kitose e, varto, vietovėse yra kitos priemonės šunis ir, ir, ir, ir e, ganimas. Na, kai dėl kaštų, aišku, yra labai dideli skirtumai tarp darbo, e, su darbu susijusių išlaidų ir tikrai negalime cituoti skaičių, nes tie skaičiai kiekvieno vietovėje yra skirtingi ir jie nepriklausomi. Ir, sakykime, Vokietijoje piemenim bus mokama daugiau negu Bulgarijoje. Dabar tokia padėtis Europoje. Pane Šnyderlandų minėjo šunų klausimą. Manau, kad tai svarbus klausimas, nes dėlėse Europos dalyse yra yra problemų, kurias e, kelia vilkai ir, ir, ir, e, ir, ir, ir, ir meškos. Na, tikrai e, reikia įvesti, na, piemenų saugojimą, gyvulių gavimą, ganimą, nes tai tikrai teikia didesnę naudą. Uh, aišku, daug problemų susijusių su laisvai ganomomis avimis, bet e, reikia vėlgi jas spręsti. Nebūtinai turi būti konfliktas išlaikant bioįvairovę, e, kraštovaizdį ir saugoti, saugomosi nuo vilkų. Karpatuose, Balkanuose e, matome yra didžiuliai nepaliesti plotai, kur yra didžiulė bioįvairovė bet ten didelis vilkų ir miškų tankumas. Taigi nebūtinai turi būti konfliktas taip šitų dviejų e, politikos ryčių. Vėlgi, e, prielaida yra e, buveinių direktyva, yra teisės aktai, kurie reikalauja, kad būtų išsaugoti plėšrūnai, didėjai plėšrūnai. Ir kiekvienas tyrimas, kuris atliekamas, rodo, kad visuomenė pritarė didžiųjų plėšrūnų išsaugojimo savokai. Tai nėra kažkas, ko reikalauja NVO arba gyvūnų teisų gynėjai, bet tiesiog visuomenė, plačioji visuomenė pritarė tam, taip pat ir, kad būtų išsaugoti plėšrūnai ir žemės ūkio vietovėse. Na, ta žinia, kurią platina žiniasklaida arba, arba kai kuris interesuotų asmenys, neatspindi tikrovės. Kartais nuomonės būna labai polarizuotos, labai, labai, labai skirtingos, bet visuomenės nuomonė nėra tokia kaip pranešimai, kuriuos jūs skaitote žiniasklaidoje. Tai fiksuoja mokslas e, tai galbūt nebus patogi žinia, nebus žinia, kuri tinka, kuri yra patogi žemės ūkio aplinkoji, bet tiesiog tokia yra aplinka, kur e, e, yra dirbama. Ir išsaugojimo darbuotvarkė bus toliau taikoma. Na, tiek galėčiau pasakyti šiuo metu. Buvo tikrai daug įdomių minčių ir aš e, plačiau jas atspindėsiu peržiūrėtame pranešime. Labai Ačiū. Turim dar šiek tiek laiko. Jeigu norėtumėte išsakyti savo pastabas, tai mm, labai prašom, nes matau, kad kolegos buvo išsi, susidomėję. Turiu konkretų klausimą. Aš įsivaizduoju, kad daug klausimų buvo, bet kai dėl galimo lūšių sugražinimo e, Šiaurės Anglijoje, ką jūs galit pasakyti, atsižvelgiant jūsų patirtį ir pranešimus, ką jūs pasakytumėte ūkininkams e, Šiaurės Anglijoje, kuriems e, neramu dėl to. Na, mano nuomonė, e, diskusijos dėl lūšių, dėl jų sugražinimo Junkinė karalystė, manau, kad, yra, kad tai yra naivu. Tai yra diskusija, kuriai vadovauja NVO, ir yra diskusija, kuriai, kuria, kuriai vadovauja vyriausybės, valstybės įmonės. Ir manau, kad NVO kalba apie būsimus scenarijus ir jie yra arba optimistiniai, arba naivus kaip yra auginamos avis Anglijos šiaurėje ir, ir Škotijoje, kur jos ganosi, e, ganosi ganyklose ištisus metus, tai aš manau, kad konfliktai bus panašus į e, Norvegijos e, konfliktus, o ne Šveicarijos arba panašius, kur, apie kuriuos girdim, e, girdim žiniasklaidoje. Na, manau, kad lūšių sugražinimas bus tikrai labai sudėtingas, daug kainuojantis ir sukels daug konfliktų. Tai aš paprasčiausiai pasakyčiau, kad reikia rimtai taip apsvarstyti vyriausybės agentūrose ir, na, sugražinti lūšis į kokią nors teritoriją, tai čia ne, ne, ne vietos savivaldybė tai už, užsieima, nes tai yra vyriausybinis klausimas, tai pakeičia šalies kraštovaizdį. Ir vėlgi, atsakant į kai kurios klausimus apie tai, kad reikia sugražinti kai kurios priešrūnus, na, kai kurios nuomonės yra tiesiog naivios ir e, Tai nėra kažkas tokio paprasto, kažko reikia įvesti papildomą elementą. Ne, tiesiog tai yra didžiulis fundamentalus pokytis. Klausimas, kaip tai padaryti, nes kontinentiniai Europoje e, yra kitas dalykas, yra teisės aktai ir visuomenės nuomonė leidžia tai padaryti, bet jungtiniai karalystėje jūs turite pasirinkimą, niekas jūsų neverčia sugražinti e, lūšis. Taigi galim padaryti tokį pasirinkimą, bet biologinė prasme prasme e, galim tai padaryti, bet aišku, jūs labai sąžiningai turit pagalvoti, ar tikrai jūs norit žengti šitą žingsnį. Pone Delair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš e, suprantu, kad e, pasisakymas sukėlė, sukėlė susidomėjimą. Na, e, visuomenės nuomonė keičiasi ir jeigu vilkai atsiranda miestuose, tai nu, visuomenės nuomonė pasikeis. Ir e, aišku, yra įkyrus širnai, bet e, jie buvo saugomi prieš kažkiek metų, bet dabar, kai jie atsiranda miestuose, tai juos reikia saugoti kitaip. Aš suprantu, yra didžiulė eilė klausimai susijusių su gyvūnų gerojoje, aplinka ir taip toliau, ir reikia apsižvelgti ir į ūkininkų e, gerovę. Na, vieną minutę jums. Just one of the areas of a certain Na, e, atliktas tyrimas rodo, kaip keičiasi apsaugos paradigma. Šiuo metu mes gyvenam visuomeniai, kur apie išsaugojimą nuomonė tampa vis labiau polarizuota. Ir ankstesnė uh, nuomonė apie tai, kas yra išsaugojimas, pritaikomas tas išsaugojimas, dabar tai nuomonė jau yra prieštaraujama ir kai kurios visuomenės dalis e, skeptiškai žiūri, o kitos e, teikia e, fundamentalius pasiūlymus išsaugojimui. Taigi, manau, kad yra galimybė susijęti Mm, žemės ūkį ir plėšūnų išsaugojimą, bet e, kol kas e, mes manom, kad yra didesnė polarizacija ir, ir konfliktas bus dar didesnis. Aš sutinku su jumis, bet reikia tiesiog sparčiau eiti į priekį. Ponas Andriu, jūsų klausimas. Mm, aš norėčiau išsakyti porą pastabų. Pirmiausia, komisijos atsakymo, nes po mūsų diskusijos komisija pateikė atsakymą, bet reikia mm, išvystyti, reikia plėstyti, išvystyti žemės ūkio praktikas. Tai reikėtų grįžti prie e, gyvulių ganimo, tai kaip, kaip, kaip tas e, kaip tos būdus, e, ūkininkavimo būdus keisti. Na, bet, pavyzdžiui, puikus sūris, kuris gaminamas iš avių pieno, kai avis ganosi laisvai, bet kaip daryti yra ekstensyvus ūkininkavimas, intensyvus ūkininkavimas. Na, aš manau, kad tiesiog reikia žinoti, kas vyksta kalnuose, kas, kas, kas vyksta ganyklose, na, jūs kalbate apie bioįvairovę ir ar reikėtų sugražinti į pirėnus išnykusius lokius. Taigi, kas dalyvauja nustatant tą pusiausvyrą tarp bioįvairovės ir žemės ūkio tokiose jautriose e, zonose, kaip, pavyzdžiui, kalnai, pirėnai ir, ir, ir, ir kitose. Tai reikia globaliai žiūrėti šitą klausimą. Na, atei, avis tai yra turtas mūsų e, kalnuose, bet dabar atsakykit jums vieną minutę. Na, nemanau, kad klausimas, e, kuris skirtas man, tai yra klausimas politikams aukštesnėme lygmenyje. Ponas Dorfman. Na, mes nesam biologai, mes politikai ir teisės aktų rengėjai. Šiandien vyksta diskusija, bet kas mane nustebino, yra tai, koks yra mūsų pradinis atvirties taškas. Tai yra mm, buveinių e, direktyva, yra jai, mm, jai, jai prieštaraujame, bet kaip mes turėtume ištaikyti šitą teisės aktą, bet įvesti reikalingus pakeitimus. Yra nuoroda taip pat į Berno konvenciją ir taip toliau, bet pažiūrėkim e, į Šveicariją. Ne vien tik tai mm, šveicarai taip pat ir 10-mečio pradžioje mm, Šveicarija atliko daug teisės aktų pakeitimų ir vyriausybė pataisė, pakeitė e, teisės aktus po diskusijų tam, kad užtikrintų gerą valdymą atsižvelginį Berno konvenciją. O nuo 92 metų na, matome, e, kad e, nuo to laiko vilkų skaičius padidėjo, išaugo. Ir mm, iš komisijos atstovo mes išgirdom, kad mes, mes tiesiog nieko gero nepadarom, mes nieko naujo nepadarom. Kaip reikėtų protingai um, valdyti vilkus ir užtikrinti um, tiesiog vairių uh, rušių gyvenimą vieną šalia kitos, nes dabar taip nėra. Mes kalbam apie vilkų išpolius, vilkus kaip populiacijai didėja, tai ką mes iš tikrųjų padarysim. Na, aš esu iš to regiono, aš ten gyvenu 21 metus ir 21 metus e, mane paliečia šitas e, klausimas. Aš dirbau Žemės ūkio ministerijoje, kalbėjau apie tai su ministru ir kažkas minėjo, minėjo šernus. 70 metais pirmas šernas atsirado mano departamente ir pastarys, pernai buvo 400 širmų nušovė medžiotojai ir e, niekas e, nereaguoja visuomenėje. O e, vilkas yra ypač protingas gyvūnas ir visi jūsų siūlomi sprendimai netinka, nes vilkas juos įveiks. Mes galim turėti e, šunis, bet reikėjo pakeisti tos šunis, e, aptverti, gerai aptvėrėm, ne, ne, neveikia, reikia, e, reikia ganyti vis vėlgi, na bet nei aptvėrimas, nei šunis ne, neapsaugo, bet šunis apsaugo vien tik tai banda nes e, šunims ar šunis ar, ar, ar vilkai ar žmonės yra prie, vienodi priešai. Ir e, aš manau, kad reikia žiūrėti į tikrovę, kad vilkas yra ypatingas e, gyvūnas, jis yra bei vairovės viršūnėje, piramidės viršūnėje, jis yra nepaprastai protingas. Ir jo elgesys, jo agresyvumas, brutalumas jo veiksmų būtent ir yra susijęs su tais sunkumais, ne, kalbant ne vien tik tai apie ekonominius klausimus, bet ir psichologinius sunkumus. Ir iš visų, iš visų plėšūnų e, nu, vien tik tai vilkas iš, iš, išgyvena pas mus yra nacionalinis parkas, seniausias Prancūzijos nacionalinis parkas ir parko direktorė mums aiškino, kai mes ten lankėme savojoje, kad mm, vilkas atliko savo darbą ir visi e, silpnesni gyvūnai tiesiog buvo išpjauti. E, mm, na, e, balandį gegužį nėra didelių nuostolių, nes nėra ganami, bet e, birželio Liepos mėnesį e, vilkai puola avis, o jeigu nėra avių, tuomet, tuomet puola raguočius, o jeigu ne, tai tuomet arklius. Ir galiausia ponas Des. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Prieš kurį laiką aš lankiausi Austrijoje. Ten buvo kalnuose ūkis, kur šeimininkavo jauna e, šeima, kurie daug darbo patys dirbdavo ir turėjo tris vaikus. Ir 500 metų ten toje vietovėje jie ūkininkavo iš kartos į kartą. Jie sako, mes turime 10 avių ir jeigu juos, jas išpjaus vilkai, teks atsisakyti ūkininkavimo, reiks sugrįžti į kaimą ir gal kreiptis į pareigūnus Briuselėje arba pervažiuoti į kažkokius didesnius miestus ir panašiai. Neverta, nėra prasminga gyventi kalnuose. Jie sako, mes nenorime kompensacijų. Mums tai yra labai artima vieta, karta iš kartos ten gyveno ir dabar jiems štai kyla problema dėl, dėl vilkų, kurie puola jų avis. Uh, Na, aš manau, kad galime baigti e, diskusiją, jeigu pranešėjas norėtų, galėtų trumpai atsiliepti. Na, aš manau, kad čia, na, dar ponia Šrajer, pusė, pusė mintis jums. Ja, eh, Taip, pirmininkė, aš turiu konkretų klausimą. Jūs sakėte, kad 20 tūkstančių vilkų yra Europoje. Man atrodo, kad yra 30 tūkstančių. Skaičiai visuomet per vėlai mus pasiekia. Taigi po 8 metų 240 tūkstančių vilkų Europoje bus. Štai kokia situacija. Ir galiausiai, ką tai reiškia paukščių ir buveinės direktyboje yra numatyta galimybė sureguliuoti populiacijas medžioklės būdu ir tą mes dar, turime daryti tą, ką darome ir kitų rūšių atžvilgių. Pavyzdžiui, šernų atveju Niderlanduose prieš keletą metų neturėjome iš vis tų šernų. Ir aišku, ta programa buvo labai brangi, kainavo tūkstančius eurų, tačiau čia tos pačios diskusijos, mes turime žvelgti į ateitį kas bus ateityje. Ir mano klausimas jums, kaip žmogui, kaip mokslininkui, ar jūs ginate labiau vilkus ar tą piemenį, kuris kas rytą išeina į laukus su galvijais. Taigi mes turime kalbėti ir apie žalą, bet turime kalbėti ir apie jauniklius, gyvūno jauniklius, kurie užpuolami. Mes turime skirti tam pakankamai laiko pamastymams, negalime atmesti visų variantų. Yra daug žmonių, daug piliečių, kurie tikrai labai rimtai vertina šią problemą. Aš manau, kad jūs nepakankamus tyrimus atlikote ir Niderlanduose. Po, kai žmonės pamatė visus tuos, visas tas nuotraukas žiniasklaidoje, iš tiesų diskusijų tonas pasikeitė žmonių tarpe. Gerbėmėjai mūsų svečias, mūsų e, pranešėjas nėra diskusijos pusė. Vien labiau reikėtų žiūrėti į komisijos pusę ir mūsų veiklą pono, šito pono žinios padeda mums suprasti problemą ir pateikia daugiau informacijos. Taigi būtent taip reikėtų suprasti, nes vasarą kalbėjom su, su rinkėjais apie šitą problemą, apie ją kalba ir, ir ūkininkai, ir turistai, ir tai yra mūsų, mūsų E, požiūris, bet prašom asmeniškai nepriimti e, mūsų pasisakymų, tai yra mums svarbi tema, mes e, prie jos grįšim, aš nesuteikiu žodį ponai Kolumbijar, aš atsiprašau, kad pamiršau. Labai trumpai, ponė pirmininkė, ponė ekspertė, aš Matau, kad mes čia gražių, gražiai žodžiais kalbėjome apie sambuvį, apie pusiausvyrą, kuri bus iškreipta. Tai kokių konkrečių sprendimų mes turime? Jūs ne, nepatikite mums jokio sprendimų katalogo. Jūs nepasiūlyte jokių sprendimų. Na gerai, aptverti ganyklas. Gerai, tai yra sprendimas. Galime jį vertinti gerai ir blogai. Ir jūs sakėte, kad e, ganyklos, aišku, ganyklas aptverti prasminga yra tik tai lygumose, bet ne, ne, ne kalnuose. Toliau piemenys, šunės ir panašiai, bet aš matome, kad plinta vilkų populiacija ir manau, kad, aišku, mes gamtos nepakeisime, visuomet vilkas puls avį. Ir aišku, a, vilkai kaip stambus plėšūnai, jie keliauja, jie plečia savo teritorijas. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad problema yra labai kompleksiška ir sudėtinga, tas tiesa, bet aš nelabai supratau, kas siūlė komisija alternatyvos ar žemės ūkiui ar panašiai. Aš manau, kad čia reikia labai konkrečių sprendimų, nes priešingo atveju diskusijos nieko neduos, nes čia ir turistai, ir ūkininkai susiduria su šia problema. Ir taigi rimta problema. Na, ponas Andriu, turiu įdomios informacijos, taigi prašom ją išsakyti. Ačiū, ponia pirminkė, kad leidote man dar pasisakyti. Aš tiesiog norėčiau Jums pasakyti, kad diskusijos iš tiesų buvo labai aktualios. Jūs kalbėjote apie ganyklų aptverimą, bet mūsų departamente iš tiesų buvo atlikti tam tikri veiksmai ir tas darbas iš tiesų buvo atliktas puikiai, tai mes e, turime aptarti kasdienėse diskusijose šios klausimus ir labai džiugu, kad labai džiugu Tikė, tikimės, kad jūs apsilankysite ir, ir mūsų departamente ir mes galėsime jums vietos produkcijos pasiūlyti. Okay. Dvi minutės, jeigu norėtumėte. No, so, um, again. Vėlgi dėkoju už visas mintis. Aš suprantu, kad kai aplinka, žemės ūkis kalbasi tarpusavyje, kalbame dažnai iš skirtingų pozicijų. Ir kai aš peržiūrėjau dokumentą dabar, peržiūrėsiu dokumentą dabar, aš pabandysiu visą tai atsižvelgti ir pabandysiu konkrečiau kalbėti apie tam tikrus dalykus, kuriuos aš tikėjausi, kad jūs žinos, žinosite, bet panašu, kad ne. Ir aš bandysiu viską žemės ūkio terminai surašyti, konkrečiau kalbėsiu apie veiksmus ir rekomendacijas ir taip pat bandysiu išspręsti tam tikrus klausimus dėl vilkų valdymo. Pavyzdžiui, vilkai yra valdomi daugelie šalių ir daugelie šalių yra praktikuojama labai aktyvi vilkų valdymo formą. Taigi, aš tikrai konkrečiau, kur kas konkrečiau apie tos dalykus surašysiu. Taigi po dešimties dienų turėsite naują mano ataskaitos variantą ir tikiuosi, kad į dalį bent jau klausimų man pavyks atsakyti, bet aš žinau, kad visi nebus patenkinti, nes nėra sprendimo uh, idealaus šiame konflikte su vilkais. Mes tik tai galime kažkaip pažaboti tą konfliktą, jį padaryti civilizuotų ir padaryti viską oficialiai tam, kad procesas būtų geras. Bet dėl rezultato sunku sutarti. Na, baigiame. Reikia dirbti protingai, veiksmingai ir e, atkuriant vilkų ir kitų didžiųjų plėšrūnų populiaciją. Na, nėra konflikto tarp ūkininko ir, ir e, aplinkos, nes ūkininkai dirba aplinkoje. Ir dėl to nekurkim dirbtinų padalinimų, nes tai nepasitarnauja mūsų reikalui. Reikia atsižvelgti į skirtingumus. E, rytoj labai svarbi iš tema iš patryto sausra Manau, kad atmosfera bus panaši į šios dienos atmosferą ir taip pat um, busimos BŽP problemos. Mm, taigi susitiksim 9 val. linkiu malonaus vakaro. Mm, Dėkuoju visiems. E, Baigėme dvi minutės anksčiau iki matyto laiko. Taigi diskusija vyko labai gyvai, galėjome keistis nuomonėmis, taigi dėkoju visiems. E, dėkui svečiams ir malonaus vakaro, rytoj susitiksim lygiai 9.